Uh, have... Gerbiami kolegos, negaliu laukti ilgiau, nes mūsų darbo atvarkė labai, trump, e, labai išsami, labai daug įvairių klausimų. Norėčiau informuoti Jūs apie e, koordinatorių priimtas, priimtus sprendimus. Koordinatoriai nus, nusprendė paskirti septynis taškus kiekvienam nariui, kiekvienai politiniai grupiai ir mes išlaikysime tą pačią sistemą, skir, paskirstimo, darbų paskirstimo sistemą, kokią ir naudojame anksčiau. Toliau e, nuomonių paskirstimai 2013 metų biudžetas e, buvo, pask, nuomonė dėl biudžeto buvo paskirta socialistam ir demokratam pasiūlymas dėl reglamento, dėl mokslinių tyrimų pagrindų programos paskirtas ECR frakcijai, dėl žuvininkystės fondų EPP, dėl aplinkosaugos ir klimato veiksmų socialistam ir demokratam, pa, e, nuomonė dėl e, statistinės ES programos 13-17 metais. Dar kol kas sprendimas neprimtas, dar svarstysim, dar palikome savaitę apsispręsti dėl, dėl nuolaidų sutarčių e, nuomonė paskirta žaliesiam, dėl viešųjų pirkimų aldai. Taip pat aldai e, nuomonė dėl direktyvos dėl viešųjų pirkimų transporto, energetikos ir pašto servisų, e, pašto paslaugų srityje. E, e, <laughs> kaiminystės instrumento EPP statist, dėl statistikos socialistam ir demokratam, dėl civilinių apsaugos priemonių ECR, dėl neteisėkuros nuomonių, dėl naujų, naujoviškų finansinių priemonių ir daugiametės finansinės e, programos socialistams ir demokratams dėl įmonių e, aldei. Taip pat koordinatoriai sutarė, e, kad reiktų informuoti sekretoriatą kiek įmanoma greičiau dėl, mm, dėl narių, kurie nori dalyvauti trijose numatytose delegacijose tą informaciją mes gausime vėliau, bet, bet tikimės gauti ją kiek įmanoma greičiau. Taip pat, buvome, e, taip pat nusprendėme, kad važiuosime į Kopenhagą ir tai bus ne tik susitikimas su pirmininkaujančia valstybė, tai bus toks platesnis vizitas, bet iš tiesų aš pati turiu abejonių dėl šitos kelionės, dar prie jos grįšime, bet aš tiesiog dabar informuoju, kokius sprendimus priemė e, koordinatoriai. Ponas Vanisteliroj paprašė sekretoriato, kad būtų pristatyta dabartinė situacija. E, kurioje būtų galima kalbėti e, apie savos iniciatyvos e, nuomonės ir pranešimus. Taigi mes dar tęsime diskusijas šią temą. Taip pat ponas Vanis Teliroj paprašė, kad e, sekretariatas pažiūrėtų, ar mes turime galimybės prisijungti prie klausimų dėl mokslinių tyrimų centrų. Taip pat buvo paklausta, ar kovo mėnesį nenorėtumėm pasikviesti ASEAN e, regionų. Atsiprašau, Austrijos region, už regionų politiką atsaky, atsakingą ministrą ir su juo padiskutuoti. Taigi, e, tokie buvo priimti koordinatorių sprendimai ir pasiūlymai. Dabar jau matau, Andrikovačev yra, salėje, taigi pradėsime diskusijas dėl 18 punkto mūsų darbo atvarkė. Tai yra labai svarbus e, klausimas, nes tai yra susijęs su e, mūsų ateities politikos ir e, finansinės programos e, e ryšiais ir mes turime šiandien apsvarstyti darbo dokumentą, pasikeisti nuomonėmis dėl daugiametės finansinės programos Nežinau, ar regionų komiteto e, kažkas atvyko, matau, ponė Lukas atvyko. E, taip pat mane informavo, kad abu biudžeto pranešėjai, biudžeto komiteto pranešėjai negali dalyvauti mūsų diskusijose. Taigi, Andrei, prašau. Koliks. Dėkoju. Taken. Uh, Ačiū, ponė pirmininkė, gerbiami kolegos. Džiaugiuosi galėdamas dabar pristatyti šį darbinį dokumentą dėl 2014 ir 2020 metų daugiametės finansų perspektyvos ir sanglaudos politikos um, įtako, įtakos sanglaudos politikai. E, kol kas mes kalbame tik apie pagrindinius principus, kaip finansiniai ištekliai bus skirstami po 2013 metų. Uh, O dėl pačių skaičių valstybėms narėms diskutuoti galėsime po to, kai da, pirmininkaujantį Daniją gaus įgaliojimą iš Europos tarybos. Tikimasi, kad tai įvyks birželio mėnesį šią vasarą. Europos komisijos pasiūlymas dėl daugiametės finansų per bazės uh, yra suteltas į du pagrindinius tikslus, kurie supaprastintų bendrą politikos sąrangą. Pirmiausia, investicijos į ekonomikos augimą, darbo vietų kūrimą, teritorinį bendradarbiavimą. Siūlomas finansavimas e, sudaro tam tikrą bendros sumos skiriamos anglos politikai procentą. Dabartinėmis aplinkybėmis ES toks e, principas atrodo tinkamas, tačiau reikia įspėti, kad valstybėse narėse vyks diskusijos ir gali būti, kad bus sumažinta ta asignavimų suma. Mes be abejo tam labai tvirtai priešinsimės. Norėčiau pateikti šiek tiek pastabų dėl 2,5 procentų nuo BVP nustatymo prašyčiau peržiūrėti dokumento peržiūrėtai variantą, nes Europos komisija iš pradžių buvo padariusi klaidą ir kalbėjo apie bendras nacionalinės pajamas. Iš tiesų buvo turimas galvoje bendras vidaus produktas, vadinasi, bendra suma yra mažesnė. E, valstybių narių e, suma e, sanglos politikai skiriama neturėtų viršti 2,5 procentų. Nemanau, kad tai yra pagrįsta idėja, nes turėtume kalbėti apie konkrečius kai kuriuos regionus ir jų e, galimybę vystytis remiantis sanglos politikos priemonėmis. Man šis klausimas atrodo abejotinas ir mes turėtume čia suformuluoti savo nuomonę po to, kai pasikeisime nuomonėmis. Aš norėčiau sužinoti, ką Jūs galvojate apie šią poziciją. Skirtingų regionų poreikiai kad būtų galima panaudoti jiems skiriamus finansikius išteklius. Komisijos pasiūlyme tai taip pat aptariama ir sakoma, kad turėtų būti sukurtos automatinės asignavimo taisyklės, bet taip pat turėtų būti numatytas tam tikras regioninis lankstumas taikant taisyklės. E, pavadinkime tai um, veiklos atbuliniu vertinimu. Vakar apie tai labai daug kalbėjome. Uh, E, šios temos labai aktualios. Veiklos rezervai e, turi būti skirti investicijoms į darbo vietas ir ekonomikos augimą geriausiai veikiančiose regionuose. Man tai atrodo abejotinas dalykas, nes valstybės turinčios labiau išsivyščiusių regionų galėtų nusistatyti e, atsargesnių tikslų, kuriuos jos galėtų nesunkiai pasiekti. Tai ypač aktualu toms valstybėms, kurios kol kas neturi gebėjimų efektyviai panaudoti jiems skirtus nacionalinius asignavimus. Kokių turime garantijų, kad tokia padėtis nepasitaikys per artimiausią programinį laikotarpį? Man atrodo, kad būtų tinkamiausia nustatyti e, tam tikras ribas tik nacionalinių lygmenių ir neperkelti jų į kitas valstybės narės. Vakar aptarėme dar vieną labai svarbią temą, tai namai teminį koncentravimą. Čia reikia akivaizdžiai lankstumo. Aš manau, kad po to, kai pasitarėme su valstybėmis narėmis, pamatėme, kad taip, viena vertus būtų gerai turėti tokią koncentraciją daugia metėje finansų e, sistemoje, kuri turi būti susijęta su Europo 2020 strategija ir negalima ES leisti um, ne ne, ne, nepasiekti tikslų, kaip kad buvo su Lisabono strategija. Tačiau ES nėra vienalytė, mūsų regionai yra labai skirtingi, pietus, šiaurė, vakarai ir rytai labai ženkliai skiriasi vieni nuo kitų. Todėl reikia ieškoti galimybių regionams pasirinkti savo nuožiūrą iš 11 galimų teminių koncentracijų. Manau, kad tai yra diskutuotina tema. Kita vertus, aš norėčiau pakalbėti ir apie e, kvotų klausimą, procentus. Trijų rušių regionus mes išskiriame. Aš manau, kad Europos komisija per daug ambicingai elgėsi iškeldama e, tam tikrą reikalavimą ar sieki m, išskirti procentą dėl teminių koncentracijų investavimo 18, 16 e, ir 50. Manau, kad išsivyščius, mažiau išsivyščiuose regionuose reiktų siekti bent jau 10 procentų mažesnių įsipareigojimų teminių koncentracijų išlaidoms. Dar vienas e, įdomus pasiūlymas iš Europos komisijos ir aš norėčiau išgirsti jūsų nuomonės yra perkelti e, sanglūdos fondus daugiau į tuos regionus, kuriuose BVP yra mažesnis negu 90 procentų ES vidurkio. Tačiau Connecting Europe priemonė leistų e, sanglūdos fondus skirti stambiausiams e, strateginiams projektams. Tas e, sumanimas išlieka pakankamai neaiškus, nes mes nežinome, kaip projektai bus atrenkami ir kaip lėšos bus valdomos. Komisija siūlo 5 procentus ERDF išteklių nacionalinių lygmenių skirti investicijoms į integruotus urbanistinės raidos veiksmus. Tai mums atrodo sveikintina. Europos socialinio fondo paskirstimo formatas e, išlieka veiksmingas Jis leidžia užtikrinti, kad investicijos į žmogiškai kapitalą bus naudingos. Norėčiau priminti dar vieną klausimą, kuris yra labai svarbus procedūriniu požiūriu. Pagal sutarties 312 e, straipsnį Europos parlamentas neturi per daug balso. Mes galime pasakyti tik taip arba ne komisijos pasiūlymų dėl daugiametės finansų perspektyvos. Tačiau Pagal mūsų darbo tvarkos taisyklių 81 straipsnį biudžeto komitetas nusprendė parengti tarpinį pranešimą dėl daugiamentės finansinės pagrindų e, direktyvos, e, kurioje būtų e, pasiūlymai, e, de, kaip įgyvendinsime šį komisijos teikiamą pasiūlymą. Dėrybų mandatas e, parlamentui turėtų, parlamento turėtų būti sutiktas iki Danijos pirmininkavimo pabaigos, tačiau biudžeto komitetas dar neprimė sprendimo dėl tarpinio pranešimo pateikimo. Tačiau e, dėl to mūsų komitetas e, e, negali atsisakyti renkti nuomonę biudžeto komitetui dėl sanglūdo politikos įgyvendinimo. Todėl, mėlyjei kolegos, aš e, labai norėčiau su jumis dabar pasitarti, pasikeisti nuomonėmis E, man įdomu išgirsti regionų komiteto nuomonės. Labai atsiprašau, kad biudžeto komiteto pranešėjų čia nėra šiandien. Jie negali pristatyti e, naujausios e, padėties, bet aš tikiuosi, kad ateitie mes su jais gerai bendradarbiausime ir visas regionų komitetas su jais bendradarbiaus. Ačiū. Ačiū. Dabar perinu prie šešėlinių pranešėjų. Džordžios Stavrakakis pirmasis. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Θα ήθελα να ευχαριστήσω το... Pone pirmininkė, ačiū. Norėčiau padėkoti pranešėjai už darbinį dokumentą, kurį jis ką tik pristatė, už puik, puikiai atliktą darbą. Du pranešėjai, kurie yra paskirti rengti pranešimui dėl daugiametės finansinės programos, veda dėrybą su taryba aiškių įgaliojimų pagrindų, įgaliojimų, kuriuos suteikė jiems surė komitetas ir dauguma mūsų narių ten dalyvavo ir ten taip pat yra skyrius apie sanglaudos politiką. Aš pritariu pranešėjo pozicijai, <clears throat> išskyrus paskutinį punktą, kur kalbama apie privalomas socialinio fondo lėšas. Mūsų komitetas visuomet laikėsi atitinkamos pozicijos, kaip aiškino vakar du pagrindinio reglamento pranešėjai, pozicija štai kokia. Visuomet pasisakėme prieš tai, kad būtų numatytos privalomos sumos, nes jos trikdo politikos formavimą. Ir aš šalia, be to pritariu visiems kitiems, išskiriu šį punktą, pritariu visiems kitiems pranešėjo išsakytiems klausimams. Dėkoju. Mikhail... Mikhailio Toilerio nėra, man atrodo. Franzi Fransuo. Ačiū, ponė pirmininkė, mūsų frakcija daugiametės finansinės programos klausimų turi laikosi pozicijos, kuri iš principo atspindi tai, ką mano ir biudžeto komitetas. Mes manome, kad pirmiausia reikia išsaugoti daugiametinėje finansinėje programoje uh, regioninės plėtros politikos dimensiją ir taip pat mūsų frakcija siūlo atitinkamų argumentų, kodėl tą reiktų daryti. Pagrindinis argumentas yra tas, kad regioninės plėtros politika sukuria pridėtinę europinę vertę. Tai yra ginklas kovojant su krize, sprendžiant e, ekonominės problemas, padedam žmonėms kurie, ir regionams, kurie susiduria su sunkumais. Ir aš manau, kad per pastaruosius 25 metus regioninės plėtros politika iš tiesų buvo labai ryški ES politika ir regioninės plėtros biudžetiniai kaštai neturėtų trikdyti ir trukdyti tos politikos plėtrai. Taip pat mes manome, kad labai svarbu komisijai, kuri turi griežtų tikslų ir uh, E, laikosi gal šiek tiek lankstesnės pozicijos. Mes manome, kad e, reiktų užsaugoti tą lankstumą, nustatant prioritetus ir, na, faktiškai manome, kad šiek tiek trūksta tokių unikalesnių pasiūlymų, e, kalbant apie būsimas operatyvinės veiklos programas, Labai svarbu išklausyti regionų nuomonės, ne, ne vien tik tai viską nuspręsti Briuselėje. Ypatingai kalbant apie ateities programas, reikalinga surasti tinkamą dėrybų mechanizmą, keistis nuomonėmis tam, kad kiekvienas vietos veikėjas galėtų uždėstyti savo prioritetus. Na, o, aišku, ir komisija atsižvelgtų į savo prioritetus ir galiausiai būtų perėta prie dėrybų suderinant tas įvairias pozicijas. Taigi štai toks yra mūsų frakcijos prioritetas ir aš manau, tas darbas, kuris vyksta šiandien, yra labai svarbus visai ES, ypatingai e, šiam laikotarpiu nuo 14 iki 20 metų. Ačiū, Fransuo. Norėčiau pasiūlyti štai ką. Išklausykime Flokliukas, kuris yra panešėjęs biudžeto klausimų regionų komitete. Prašau, ponia Lukas. Ačiū, ponia pirmininkė, dėkoju už tai, kad pakvietėte mus šiandien atvykti į posėdį. Aš su susidomėjimu išklausiau tai, ką sakė kolegos ir tai iš principo atspindi tai, ką tikiuosi matysite ir mūsų nuomonėje. Tikiuosi, kad nuomonė tikrai e, bus suderinta su jūsų kolegų atliekamu darbu. Mes patvirtinome nuomonę gruodžio 14 dieną ir su pasididžiavimu galiu pasakyti, kadangi esu iš Junktinės karalystės, kad nei vienas Junktinės karalystės narys nebalsavo prieš Ir aišku, ten kalbama ir apie finansinių sandorių mokestį, ir nuorodą į nuosavus išteklius. Na, bet vis tiek mums pavyko galiausiai patvirtinti tą nuomonę ir aš labai dėl to džiaugiuosi. Mes visgi manome, kad nuomonė yra tik darbo pradžia. Būtent dabar prasidės realieji darbai, nes mes norime padaryti poveikį e, dėryboms. Ir turime kelis realius politinius tikslus šiose diskusijose. Pirmiausia, norime išsaugoti pagrindinius komisijos paketo pasiūlymus, bendrą biudžeto dydį, perinamojo laikotarpio regionų kategorijos įkūrimą ir nuosavų išteklių nustatymą. Taip pat norime kovoti su bet kokiais makroekonominiais, bet kokiamis makroekonominėmis sąlygomis ir norime išsaugoti daugia pakopį valdymą. Mes labai džiaugiamės, kad Europos parlamento vaidmuo per šias dėrybas sustiprėjo, tačiau norėtumėme, jeigu visapusiškai būtų pritaikyta bendro sprendimo prieimimo procedūra, įtraukiant ir kitus partnerius. Mes manome, kad tai yra labai svarbu demokratijos ir ES ateičiai. Mes parengėme nuomonę, bandydami įtraukti kuo galima daugiau partnerių į tą darbą, įskaitant ir uh, Europos politikos centrą, vietos regionų valdžios institucijas, jų atstovus čia Briuselėje, rengėme seminarus su suinteresuotais asmenėmis, struktūrinės diskusijas vis, visose nuolatiniuose mūsų komiteto, komite, e, komiteto komitetuose, taip pat e, dirbome su parlamento, komisijos pareigūnais, politinių frakcijų atstovais ir, aišku, nacionalinėmis delegacijomis. Ir mes tiesiog norėjome informuoti ką mano regionų komitetas. Ir mes manėme, kad reikia pirmiausia išklausyti tų, kuriems tai rūpi labiausiai. Ir dėl to tikiuosi, kad e, mūsų nuomonė bus jums naudinga. Taigi tiek esminių mūsų nuomonės punktų, kadangi buvo tai susiję ir su sangaudos politika. Pirmiausia, biudžeto struktūra ir lygis. Mes manome, kad siūlomas finansavimas turėtų būti vertinamas kaip absoliutus minimumas siekiant tų ambicingų tikslų, dėl kurių susitarė valstybės narės ES sutartyje ir strategijoje 2020 tikrai negalima susitarti dėl vienų dalykų Briuselėje, o kitaip kalbėti kitur. Mes žinome, kad siūlomos sumos struktūriniams fondams 3 procentai sumažėjo dabartinėme etape. Mes manome, kad tikslas numatyti finansavimą struktūrinės politikos programoms, bent jau realiai atsižvelgiant į situaciją. Mes džiaugiamės, kad yra daroma nuoroda į ekonominę, socialinę, teritorinę sanglaudą kaip viena iš pirmos antraštės kategorijų, tačiau be maržos, numatant tą viršutinę ribą, tikrai nebus įmanoma perkelti nepanaudotas lėšas ten, kurias būtų galima panaudoti ir mes manome, kad tą reiktų dar peržiūrėti. Mes taip pat išsakėme savo nuomonę ir dėl sąlygų. Dėl to, kad pasisakome prieš bet kokias makroekonominės sąlygas, mes manome, kad esant dabartiems aplinkybėms, tai neduos jokių gerų rezultatų ir neragins regionų vietos valdžios institucijų maksimaliai e, panaudoti tai, kas numatyta struktūrinių fondų pakete. Mes pritarėme tam, kad ex ante sąlygos būtų įvestos, tai bus priemonė pagerinti programų efektyvumą ir įvertinti techninius administracinius gebėjimus, o ne vien tik tai įgyvendinti ES, o ne vien tik tai ES teisų įgyvendinimą. Mes tikimės, kad oficialiai bus pasirašytos partnerystės sutartys tarp nacionalinių ir vietos regionų valdžių institucijų. Tai bus konkreti eksantė sąlyga. Taip pat regionų komitetas pasisako prieš siūlomą veiklos rezervą, kuris re realiai nepasitarnaus niekam atsižvelgiant į tai, kad tas rezervas bus skirstomas iš anksto nustatytų nacionalinių paketų pagrindų. Mes manome, kad ekspont, ekspost sąlygos galėtų būti taikomos tik tai esant specifinėms aplinkybėms, jeigu nebuvo iš esmės pasiekta užsibrieštų tikslų. Artimas bendradarbiavimas tarp nacionalinių regionų ir vietos valdžios institucijų yra būtinas, nustatant ekspost sąlygas ir vengiant fondų suspendavimo, nutraukimo remiantis kriterijais, kurie nėra objektyvūs arba lengvai įvertinami, išmatuojami. Šiandien jau buvo kalbama apie teminės koncentracijas ir mes atmestumėme pasiūlymą, kad turtingesni regionai visas struktūrinės lėšas, išskyrus socialinį fondą, turėtų skirti energetikos klausimams, smulkioms vidinėms įmonėms ir inovacijoms. Mes manome, kad, aišku, kiekvienoje veiklos programoje reikia numatyti konkrečius tikslus, tokie apribojimai visgi ES lygmenio nesukurs pridėtinės vertės, atsižvelgiant į tai, kad regionai Europoje labai skiriasi ir kad iššūkiai yra skirtingi. Strategijos 2020 teminių tikslų gyvenimas yra, turėtų būti įmanomas ir čia trys sritys svarbios. Lyčių lygybė, kultūra kaip augimo variklis. Nežinome, kad tai tikrai pasiteisina ir sukurti realias galimybės verslininkystėje, galimybės jauniems žmonėms. Ir tikrai tai gali nutikti ir, ir turtingesniuose regionuose, ir vargingesniuose. Aš minėjau socialinį fondą. Uh, kalbant apie strateginį programavimą, mes kartojame, kad socialinis fondas turi būti griežtai nustatomas ES sanglaudos politikos rėmose, ta, pritarėme tam, kad būtų parengtas bendras strateginis pagrindas, nustatant strateginės gairias pagrindiniams ES fondams su teritoriniu ma matmeniu. Taip pat geografinė prasme mes pritarėme bendrai ES sąjungos strategijos politikai, kur dauguma lėšų skiriama mažiau pasiturintiems regionams, o turtingesni regionai galėtų irgi padėti spręsti atitinkamus iššūkius. Sanglaudos politika reiškia, kad Europa turi veikti gatvėse, bendruomenėse, visais lygmenimis ir mes negalime atskirti kažko dėl to, kad jie šiek tiek yra turtingesni. Mes dėl to pritarėme daugiametės finansinės programos pasiūlymui sukurti naują perinamąją regionų kategoriją Ir atsižvelgiant į tai, ką sakė ponas Kovačev, mes manome, kad siūlomas, įsis, įsis, siūlomi įsisavinimo tempai ir viršutinių ribų nustatymai, kažin ar sumažins įsisavinimų mastus. Dėl valdymo ir sanglos politikos atitinkamų aspektų kompetitingos vietos regionų valdžios, valdžios institucijos turi būti traktuojamos kaip lygios partneriai šalia nacionalinių institucijų. Ir rengiant, ir stebint, ir vertinant programas, ir socialinės, socialinės sutartis, socialinės partnerystės sutartis. Mes pritarėme tokiems pak, paktams susitarimams tarp įvairių lygmenų, tai būtų kaip galimybė formuojant partnerystės sutartis su nacionalinėmis vyriausybėmis ir reikalavome, kad į vietos regioninės valdžios institucijos būtų trauktos į infrastruktūros projektų e, pagal Connecting Europe e, programą vertinimą ir stebėseną. Negalime atskirti vietos regioninės valdžios institucijų, nes tuos e, kelius, magistrales būtent tuos regionuose ir tiesia pagal šią programą. Taigi aš džiaugiuosi, kad daug kolegų dalyvavo rengiant nuomonę. Uh, Ir taip pat džiaugiuosi, kad beveik vienbalsiai regionų komitete ji buvo patvirtinta, tik du kolegos ir ne iš Junktinės karalystės beje balsavo prieš. Taigi aš manau, kad tai sukuria pridėtinės vertės dokumentui, dėl kurio galime, aišku, ir, ir pasidėrėti, ir padiskutuoti. Struktūriniai fondai gali atnešti daug rezultatų duoti daug rezultatų neturtingesniuose regionuose ir tiems, kurie negauna paramos turtingesniuose regionuose. Ir mes manome, kad sanglos politika pasiteisina. Ir mes turime tą pasakyti griežtai ir garsiai, ne tik čia, bet ir valstybių narių vyriausybėms ir komisijai. Nevertinkime sanglodos politikos ir struktūrinių fondų taip, kad būtų galima ją sumenkinti ir sumažinti miestams, regionams, kuriems ji yra reikalinga. Ačiū. Dėkoju, Flo, Konstanca Kretė. Dėkoju. Norėčiau labai padėkoti pranešėjų už tokį puikiai parengtą darbo dokumentą. Net negalėčiau nieko pridurti prie to, ką pasakė mūsų šešėlinis pranešėjas. Aš jį visiškai palaikau. Noriu pasak... užduoti tik vieną tokį esminį klausimą, kurį vakar uždaviau koordinatorių posėdėje man didžiulį susirūpinimą kelia toks dalykas ir mes turime išsiaiškinti tą procedūrinį klausimą, kad kai deramasi dėl finansinės programos yra mm, nustatomi kai kurie dalykai, kurie yra sprendiniai, e, esminiai mūsų teisėkuros sprendimams. Man atrodo, kad tai yra problema dėl to, kad mes dabar pradėjome diskutuoti dėl pranešėjo parengto darbo dokumento, bet biudžeto komitetas, dėrėdamasi su taryba, priims sprendimą, kokia bus ta teminė koncentracija ir kiek procentų kam bus e, skiriama. Tai, man atrodo, yra problema. Ir man atrodo, kad mes turime išsiaiškinti tuos įgaliojimus dėrėtis. Kiek aš suprantu, uh, tai Gariga pranešime to nėra parašyta. Man atrodo, ten yra šiek tiek tokios bendresnės formuluotės ir ten kalbama tok, apie tokias bendras e, sumas ir apie tai, kad reikia laikyti sanglaudos politikos tikslų, bet aš jau nebe pirmą kartą girdžiu, kad iki pat smulkmenų dar derantis daug, dėl daugiametinės finansinės programos priimami tokie esminiai sprendimai iki smulkmenų, kaip jau minėjau. Taigi, manau, kad mes turime daryti viską, kad patys e, savo nesutrukdytume savo teisėkuros darbe, ypač e, tuo met, kai yra bendro sprendimo procedūra. Pranešėjas juk pasakė, kad galiausiai dėl kai kurių klausimų mes galėsime pasakyti tik tai taip arba ne. Taigi turime labai atidžiai e, stebėti kas vyksta. E, aš nenoriu pasakyti, kad aš nepasitikiu pranešėjų ponu Kovačev, kad jis netinkamai atstovauja regionų plėtros komiteto e, interesus, tačiau man kyla toksai susirūpinimas ar nerimas e, dėl to, kaip derasi biudžeto komitetas. Jis tikriausiai nesuvokia, kokios bus pasiekmes tų dėrybų. Taigi manau, kad mums reikia patikrinti, kokius iš tiesų įgaliojimus turi biudžeto komitetas ir kas neįeina į tuos įgaliojimus. Ačiū. Uh, Dėkoju. Jeigu galėčiau pati pakomentuoti, tai norėčiau paremti Konstancės komentarą. Man atrodo, kad mes iš tiesų turime patikrinti, ar. E, biudžeto komiteto įgaliojimas yra toks pats, kaip, koks buvo kovos su krizės iššūkiais komiteto įgaliojimai man atrodo, kad jie skiriasi. Ir man atrodo, kad vis tik tai ne tas nekovos su krizės iššūkiais komitetas nusprendė, koks yra pranešimas, mes visi priemėme sprendimą, taigi mes turime iš tiesų patikrinti, kokie yra biudžeto komiteto įgaliojimai. Taip pat turime sužinoti, koks yra biudžeto komiteto tvarkaraštis, nes, kiek aš suprantu, biudžeto komitetas norėtų įtakoti tą poziciją, bus, kuri bus priimta vadovų taryboje birželio ar liepos. Liepos mėnesį, tai tuomet jie turi ne vėliau kaip po dviejų mėnesių nuo šiandien balsuoti savo komitete, o mes tuo metu dar neturėsime e, prieėmę savo galutinio sprendimo dėl daugiametinės finansinės programos, taigi manau, kad mes turime išsiaiškinti tuos dalykus. Manau, kad šiandien dar atsakymų negalime gauti, nebent Andrei, ką nors žino. Tomas Deutsch, prašau. Köszönöm a lehetőséget, kedves eh, elnök asszony. Dėkoju, ponė pirmininkė. Gerbiami kolegos, visų pirma, norėčiau išreikšti savo padėką ir pagarbą eh, pranešėjų už tą puikų darbo dokumentą, kurį jis pristatė. Iš tiesų, šis dokumentas puikiai sutampa su e, teisėkuros iniciatyvomis, kurias mes iki šiol esame užsibrėžę ar nustatę. Norėčiau išsakyti keletą pastabų. E, tai, ką aš pasakysiu, susiję su tuo, ką pasakė Konstanca, nes e, kai išgirdau apie nuomonių pasikeitimą e, komitete per pastaruosius mėnesius, man susidarė įspūdis, kad e, Europos komisijoje yra tarsi dvi atskiros darbo grupės, e, kurie, kurios rengia idėjas dėl sanglaudos politikos. Ir tas, ta viena mokykla ar viena darbo grupė formuoja strateginės gairias, o kita darbo grupė kuria kažkokius pasiūlymus, e, kurie turėtų paremti komisaro Hano darbą. O parlamente e, komisaras Hanas aiškina apie išaiškina tuos strateginius tikslus, e, kad komisija, kad komisija palaikytų parlamentas. E, tačiau komisijoje dirba kita darbo grupė, kuri nesuvokia tų strateginių tikslų, kuri teikia te, teisėkuros pasiūlymus ir iniciatyvas, e, kurie yra susijęs su daugeliu pasiūlymų teisėkuros aktams, pavyzdžiui, ir daugiametiai finansiniai programai. Taigi man susidarė įspūdis, kad nėra ryšio tarp tų e, dviejų grupių, tarp pasiūlymų ir strateginės vizijos, kuria, kuri buvo pristatyta šiam komitetui ir kuri buvo pristatyta viešai dėl sanglaudos politikos. Ir Čia mano nuomonė sutampa su Konstancos nuomonė. Toliau kitas dalykas yra didžiulis klausimas, ar regionų plėtros komitetas gali turėti kokios nors įtakos ateities sanglaudos politikai ir visiems sprendimams, kurie bus padaryti dėl šios politikos. Esminis dalykas yra, jeigu ir toliau tęsis tokia situacija, kokia ji yra, tai reikš, kad Europos komisijos Europos parlamento biudžeto komiteto e, dėrybinė grupė dalyvaudama e, dėrybose dėl biudžeto turės priimti esminius sprendimus susijusius su sanglaudos politika. O mes tiesiog negalėsime įtakoti tos sanglaudos politikos. Taigi turėtume išsiaiškinti šios dalykus kiek įmanoma greičiau, kad būtų aišku, kad tikslai ir specifiniai sprendimai turėtų būti susiję tarpusavyje. Aišku, strategija yra puikus dalykas, bet yra, e, bet yra tie specifiniai sprendimai, kurie kelia tam tikrų klausimų. Ir regionų plėtros komiteto darbas taip pat turi būti vertinamas, jį turi būti atsižvelgiama. Taip pat norėčiau pasakyti dar vieną pastabą susijusią su tuo, ką pasakė ponas Kovačev. Norėčiau pabrėžti keturis esminius punktus, jis, kuriuos jis paminėjo savo įžanginėje kalboje. Visų pirma, tai e, parama įvairioms valstybėms narėms iš sanglaudos fondų. Reiktų didinti tą paramą e, iki 2,5 procentų BVP. E, taip yra toks yra pasiūlymas, bet man jis nepatinka, nes šitas pasiūlymas prieštarauja mūsų strateginiams tikslams e, ir komisijos strateginiams tikslams. Taigi aš pritariu autoriaus pranešėjo susirūpinimui dėl teminės koncentracijos taip pat ir manau, kad yra labai svarbu, kad pranešėjas pasakė, kad e, kad lankstumo principas ir specifiniai pasiūlymai e, bei teminė koncentracija prieštarauja vieni kitiems. Ponas Olbricht dažnai minėdavo, kad yra daug priemonių, įskaitant ir Connecting Europe priemonę, tos priemonės yra susijusios su kategorijų sistema ir todėl visa sistema nėra labai aiški ir tai apsunkina mūsų darbą. Taigi man atrodo, kad būtų labai svarbu, kad mes e, veiktume ne pagal susitarimą dėl strateginių sprendimų. Aišku, tas susitarimas e, svarbus, bet vis tiek turime elgtis kitaip. Kolegos, norėčiau jau dabar e, baigti norinčių užsirašyti e, sąrašo rengimą. Jau ir taip daug jūsų užsirašė ir negalėsiu suteikti daugiau kaip po porą minučių jums kalbėti, jeigu norime po dešimtos pradėti balsuoti. Taigi po dvi minutės. Aš labai atsiprašau, bet vakar jau 20 žmonių negalėjo pasakyti, nes žmonės po 10 minučių kalbėjo, daugiau taip neleisiu. Lambert, žodis pirmiausia tau, dvi minutės. E is, is dat wel eerlijk? Want gisteren heb ik wel het woord gehad. Goed, bij mij. Taip, pirmininkė, jau vakar apie tai irgi kalbėjom. Bet dabar norėčiau išskirti kad e, nereikia taip jau negatyviai vertinti e, šio komisijos pasiūlymo. Mano nuomonė jis yra puikus. Jeigu komisija nebūtų to padariusi, būtumėm turėję mes kažką veikti. Aš manau, kad šis pasiūlymas yra tobulas, jį galime remti. Ir po to mes pradėjome svarstyti darbinį dokumentą. Čia yra daug puikių dalykų. Uh, įskaitant e, lankstumą ir panašiai. Teminė koncentracija irgi mes visi remiame. Todėl kitas žingsnis būtų išsiaiškinti tuos klausimus, į kuriuos turėtų atsakyti biudžeto komitetas. Aš norėčiau, kad biudžeto komitetas labai aiškiai išdėstytų savo poziciją dėl viršutinių ribų. Reikėtų išanalizuoti priežastis kodėl skirtingos valstybės narės gauna labai skirtingos naudos iš 2014-2020 metų biudžeto. Aš manau, kad tai yra tipinis klausimas biudžeto komitetui. Todėl aš suformuluočiau savo e, problemą šiek tiek kitaip. Mes turėtume reikalauti atsakymą šios klausimus, nes kitaip viskas užsiblokuoja. Nepamirškime, kad kalbame apie Europos parlamento narius, mūsų frakcijų narius, tai žmonės, kuriuos mes pažįstame, mes su jais galime pasikalbėti. Vakar girdėjome, kokia yra sprendimų prieimimo procedūra, bet ne apie tai, taigi mes dabar kalbame. Taigi, jeigu norime dirbti su kitais parlamento nariais kartu, turime pirmiausia pasirūpinti, kad mūsų indėlis į šį procesą būtų jaučiamas. Nuomonės rengimas yra vienas iš būdų prisidėti. Ir aš visiškai sutinku su Konstantos pozicija. Mes savo komitete turime stengtis apibriežti aiškę poziciją. Reikia jokių būdų nekurti įvaizdžio, kad esame ne vieningi. Turim dirbti kartu, turim e, siekti teisės akto ir man belieka padėkoti kolegai. Ačiū už drausmingumą, Jan Ulbricht. Yes, be, uh... Taip, aš kalbėsiu labai trumpai, bent jau pasistengsiu. Pirmiausia, sutinku, kad nereikia atskirti biudžeto komiteto kompetencijos nuo mūsų ir nepradėkime kištis į sanglaudos elementus. Kitas dalykas, kai kalbame apie MFF, reikėtų absoliučiai remti biudžeto didinimo poziciją bendrai. Mes čia nekalbam tik apie sanglaudą, mes kalbam bendrai apie biudžetą, bent jau tokį, koks yra siūlomas. Pirmiausia, turime nu, aptarti sumas. Antras dalykas - sanglaudos politikos dalį biudžete ar jos pakanka ar nepakanka, bet turėtume akcentuoti, kad biudžete sanglaudos politikai turėtų būti skirtas didės, reikšmingesnė vieta. Trečias dalykas, šiame dokumente yra šiek tiek kontroversiškumo, galbūt ne visi su tuo sutiksime, bet aš noriu pasakyti, kad, pavyzdžiui, pasiūlymas nustatyti 2,5 procentus nuo BBVP. Ar tai reiškia, kad e, skiriama didesnė suma, ar atsisakoma viršutinės ribos, ar e, lankstumas įvedamas, ar skirtinga viršutinė riba nustatoma skirtingoms valstybėms narėms? Atsakymai būtų kitokie. Kitas dalykas, pranešėjas sako, kad 5 procentai veiklos rezervo yra nepakankamai gerai. Ar mes galime su tuo sutikti? Ar mes sutinkame, kad veiklos rezervas nėra geras 5 procentai? Toliau, ar mes visi tarpusavėje sutarėme, kad EDSF 25 procentai yra teisinga? Nes pranešėjas teisingai pasako, kad tai yra geras būdas investuoti žmogiškai kapitalą. 40 procentų būtų skiriama labiau išsivyšusiems regionams. Nu, taip mes pradedam diskutuoti tarpusavyje ir turėtume už, suprasti, kad ne visi su tuo sutiksime. Tačiau pirmiausia, reikėtų pateikti nuomonę biudžeto komitetui, kuriame galėtume pasakyti, kad bendrai mums reikia didesnio biudžeto ir sanglaudos politikai turi būti biudžete skiriama didesnė reikšmė. Negalime leistis į kitas detalės. Ačiū Janai. Derek Von. Yes, uh, uh, thanks, Chair. Uh, first of all, can... Ačiū pirmininkė. Visų pirma, noriu pasakyti, kad džiaugiuosi, jog šiandien kolegė iš Junktinės karalystės pristatė regionų komiteto nuomonę. Aš manau, kad tai pademonstruoja, kad ne visi Junktinėje karalystėje yra nusiteikę prieš ES. Daugelis iš mūsų esame proeuropiečiai. Ir matome, kokią naudą atneša ES, ypač sanglūdos politika. Walesas, iš kurio aš esu, gauna nepaprastai daug naudos iš struktūrinių fondų ir mes tikrai tuo džiaugiamės. Porą dalykų dar pridursiu prie diskusijos. Per pastarąsias diskusijas apie du metinius biudžetus Biudžeto komitetas tengiasi užtikrinti, kad parlamentas dalyvautų dėrybose dėl kitos finansų bazės, finansų perspektyvos E, neužtenka tik mūsų sutikimą pabaigoje. Kol kas pasiektas rezultatas nėra tobulas, tačiau dabar jau parlamento atstovai dalyvauja bendrųjų reikalų tarybos briefinguose, kai tik tai yra kalbama apie finansų, e, finansavimo bazę. Galiausiai galbūt tai nesmarkiai pakeis galutinį rezultatą, bet bent jau mes galime dalyvauti tarybos diskusijose. Kitas dalykas Turbūt biudžeto komitetas pritars mūsų komiteto susirūpinimui dėl bendro skiriamo biudžeto, e, bendros skiriamos biudžeto dalies ir dėl to, kokia vieta biudžete turi būti skiriama sangloto politikai ateityje. Turbūt didžiausias neišspręstas klausimas bus kai kurių valstybių narių biudžetas, kai kurių valstybių, kurios nori sumažinti ar apkarpyti biudžetą. Girdėjome, kad valstybės narės kai kurios laikosi uh, Mm, kitokios politikos dėl sanglaudos politikos ir po 2013 metų skiriama suma e, sanglaudos politikai yra ribota, ne, ne, ne užšaldyta, bet šiek tiek apribota. Aš asmeniškai labiausiai jaudinuosi dėl asignavimų sumos, kuri yra siūloma. Man atrodo, kad čia reikėtų daugiau lankstumo. Jeigu 5 procentus nustatysime uh, urbanistinėms teritorijoms, 5 procentus paimsime iš rezervo ir panašiai. Tai ar užteks to lankstumo? Manau, kad lankstumo mastas sumažėja. Biudžeto komitetui tie dalykai taip pat rūpi. Ir vienas iš pagrindinių biudžeto komitete aptarinėjimų klausimų yra maksimalesnis lankstumas. Mes su biudžeto komitetu turėtume pasitarti dėl šių nuomonių, bet sutinku šiaip su Konstancija dėl visų kitų klausimų. Visų pirma, patys tarpusavėje turime išsiaiškinti, kartu su biudžeto komitetu taip pat, ir turime siekti tam tikro sutarimo su biudžeto komitetu ir su Europos komisija. Kaip aš jau anksčiau sakiau, vis dar išlieka labai daug neišspręstų klausimų ir problemų, bet jos galėtų būti aptartos e, su taryba, ypač su kai kuriomis valstybėmis narėmis. Kornelija Ernst. Ja, vielen... Dėkoju. Visų pirma, norėčiau padėkoti pranešėjui, kuris labai aiškiai apibendrino, kas yra svarbiausia. Pritariu jūsų pozicijai daugum, daug, dėl daugumos klausimų, ypač dėl viršutinių ribų. Ta reiktų aiškiai pabrėžti ir galbūt net išsiaiškinti, ką tai reikštų kiekvienam regionui atskirai ir kaip tai nenaudinga. Galbūt. E, sunkumų kyla dėl, dėl biudžeto komiteto. Galbūt, jeigu nėra numatyta, gal mums reikia surenkti bendrą posėdį su biudžeto komitetu, kurio metu mes galėtume išsiaiškinti tuos ginčytinus klausimus. Manau, tai būtų tikrai prasminga dėl to, kad biudžeto komiteto kolegos kartais žiūri visai kitaip, turi kitokį požiūrį negu tie, kurie būna atsakingi už tam tikras politikos rytis o šiaip mano klausimai būtų susiję su, naujais, su naujomis finansinėmis priemonėmis. Manau, kad reiktų išsiaiškinti dar konkrečiau dėl tų priemonių. Mes esame už e, ištamuosius fondus, e, bet turime galvoti, iš ko bus gaunami, gaunamos lėšos, kur, kur bus naudojamos lėšos iš tų fondų, kur yra prasminga jas naudoti. Tačiau reiktų vis tik tai pabrėžti, kad visa bendra sanglaudos politikai skiriama suma taip pat kelia susirūpinimą ir klausimų, kodėl visa bendra suma, kurią mes gauname visai sanglaudos politikai išskyrus Connecting Europe priemoniai, e, reiškia, kad mes gauname mažiau lėšų, nors skurdžių regionų skaičius padidėjo. Taigi, ar mums užteks tų lėšų? Žinau, kad iš šį klausimą niekas nenori atsakyti, tačiau aš vis tiek noriu iškelti šitą klausimą, ypač atsižvelgiant į tas užduotis, kurias mes turėsime e, vykdyti, ypač kalbant apie vis, dides, vis labiau augantį skurdą. Toliau dėl pereinamo, pereinamojo laikotarpio regionų. Čia nors ir rašytas skaičius, kiek lėšų bus skirta šiems regionams, e, tačiau aš nesu tikra, ar pakaks tų lėšų. Man būtų E, man labiau patiktų, jeigu būtų šiek tiek išskaidyta, detaliau išaiškinta ta suma, bet manau mes dar turime laiko tokio, tokiem išsiaiškinimam. Dėkuoju toliau Jens Nilsen. Dėkuoju. Ačiū ponė pirmininkė. Jeigu galima, aš kalbėčiau švediškai. E, pirmą kartą aš kalbu, esu naujas narys čia ir kalbėsiu labai trumpai.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 if the negotiation with the budget is going to be a disaster, we perhaps change view. Galbūt e, mes galėtume šiek tiek pakeisti savo nuomonę dėl reglamento. Manau, kad Konstanca e, gerai pasisakė. Aš daug kalbėsiu apie Šiaurės Švediją ir Šiaurės Suomiją ateityje, bet dabar apie tai nekalbėsiu. Dabar tik galiu pasakyti, kad pranešėja ir E, regionų komiteto atstovė e, kalbėjo būtent taip, kaip aš manau. Mes giname sanglaudos politiką ir e, tą reikia toliau daryti. Tai nepaprastai svarbu. Viena iš valstybių narių, kuri nori sumažinti biudžetą, yra Švedija. Ir aš galiu pasakyti, kad Švedijos regionai pasisako už regionų politiką ir, o ne ši, ši vyriausybė. Uh, thank you, Jens, but you understand that your task is to change the view of the government, no? Ačiū, bet uh, jūs turbūt norite pakeisti, turėsite pakeisti vyriausybės poziciją. Šonkeli, ačiū, aš irgi angliškai kalbėsiu, negėlų kalbą. Norėčiau, vieną... norėčiau vieną pastabą išsakyti dėl sanglaudos politikos ir struktūrinių fondų finansavimo. Svarbu, kad ta politika būtų matoma visoje Europoje, tikiuosi, kad taip ir bus, tačiau neaišku, ar piliečiai apie tai žino. Jeigu ne, tai kodėl nežino. Ir jeigu nežino, tai reikia, kad žinotų. Ir panašu, kad mes nepasinaudojame tuo, ką siūlo Europa. Viena priežasčių ta, kad valstybės narės tarsi rodo, kad tai jų teikiama parama, o ne Europos teikiama parama. Antra priežastis - euroskepticizmas ir neigiami požiūriai. Niekuomet jiems nėra metamas iššūkis. Ir labai daug, labai skaičiau nesiniai neigiamą straipsnį, kur kalbam apie Europos parlamentą. Ir tiesiog mes negalime ignoruoti tokių dalykų Ir aš tikiuosi, kad ateityje, kur finansavimo reglamentuose bus numatyta įlūtė, kur bus skiriama, skiriamos lėšos viešiesiems ryšiams. Tiesiog turime kažkaip parodyti, kad tikrai buvo imamasi pastangų tam, kad būtų parodomos, parodomas ES finansavimas, kad jis būtų patikimas, kad tą informaciją gautų ir tie, kurie pasinaudoja tuo finansavimu. Ačiū, Šonai. Prieš suteikdama žodį Andrėjui dar norėčiau pasakyti, apibendrinti tai, kas buvo pasakyta diskusijose. Mums primtina jūsų mintis išryškinti tuos dalykus, kurie mūsų manimo turėtų akivaizdžiai atsispindėti parlamento pozicijoje dėrybose su taryba dėl daugiamatės finansinės programos ir tavo darbą su šešėliniais pranešėjais ir kitais kolegomis ir turėtų susitelkti ties tuo, kad būtų išryškinami tie dalykai, dėl kurių sutarta ir kurie turėtų atsispindėti mūsų dėrybinėje pozicijoje. Ačiū, ponė pirmininkė, būtent tą ir ketinu daryti. Darbinis dokumentas yra tik tai pradžia, tai nėra, ten nėra dar konkrečių dalykų. Aišku, mes kalbame apie viršutinės ribas, kurios nėra pakankamos, reikia jas padidinti. Kodėl galiausiai komisija pasirinko 2,5 procento e, lubas, jie turi įrodyti ir kažkaip argumentuoti tai. Dėl veiklos rezervo aš pasisakau prieš 5 procentų pervedimą į rezervą, nes nelabai suprantu, kodėl uh, kažkuris regionas turi nukentėti dėl to, kad kitas regionas prašiau pasirodė dėl politinių priežasčių ar panašiai. Toliau buvo užduotas labai geras klausimas, kas yra pirmesnis, ar kiaušinis ar višta. Aišku, mes turime išsiaiškinti šiuos dalykus su biudžeto komitetu. Tai... Na, o tame teisėkuros pakete reiks aptarti visas detalės. Aš pritariu Jums, kad reikia paaiškinti, pasiaiškinti, kokie yra įgaliojimai biudžeto komitete dėl daugiametės finansinės programos, kas tiksliai, kiek tiksliai ir iki, iki kokio momento jie gali e, spręsti, jie gali tvarkyti sanglaudos politiką iš biudžeto perspektyvos. Taip pat aš norėčiau paprašyti ponios pirmininkės paramos e, darybose su biudžeto komitete. Gal mums reiktų kažkaip surenkti bendrą posėdį su jais, kaip siūlė kai kurie kolegos. Ačiū už visus pasisakymus. Na ir mes su šešėliniais pranešėjais toliau tęsime darbą dėl tų išryškėjusių klausimų ir dėl konkrečių krypčių, ar didinti, ar mažinti, koks procentas teminiai koncentracijai ir, ir panašių dalykų. Mes tiesiog suderinsime pozicijas, kad komitetas turėtų vieningą poziciją. Ačiū. Kągi, daugiau sprendimų priimti kaip ir nereikia. Tiesiog taip ir, ir tęsime darbą, kaip, kaip nusprendėme. Dabar perėsime prie balsavimų tik tai pasitikrinsime, ar veikia mūsų balsavimo aparatūra. Įdėkite korteles į balsavimo aparatus. Ah, because I need. A... We forgot, we forgot, I'm sorry. Uh, no problem. No, yeah. but, but maybe. We are always moving the vice chairs. Maybe you can move one of the colleagues from here and let yeah. Georgios. Yeah. Huh? Yeah.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 Mėly kolegos, tikriname sistemą. Reikia prabalsuoti, kad pažiūrėtume, ar veikia sistema. Bet dar ne visi balsavo. Okay. So everybody's okay, I understand, so we close. Sorry, now we move to the first uh, vote, which is... Pirmasis balsavimas dėl regioninio oro uostų ateities Džio Marija Udžės nuomonė. Pirmasis kompromisas kas už, kas prieš, susilaikę, priimta. Devintasis pakeitimas kas už, kas prieš, susilaikę, priimta. Antrasis kompromisas kas už, kas prieš, susilaikę, priimta. Šešioliktas pakeitimas, žodinis pakeitimas Kas nors pasisako prieš jį? Ne. Tai balsuojame su žodiniu pakeitimu. Kas už? Kas prieš? Susilaikę priimta. Trečiasis kompromisas. Kas už? Kas prieš? Susilaikę priimta. Ketvirtasis kompromisas. Kas už? Kas prieš? Susilaikę priimta. Penktasis kompromisas. Kas už? Kas prieš? Susilaikę priimta. 35 kas už, kas prieš. Tikrinsime. 35 pakeitimas. Balsuojame. Balsavimas baigtas, atmesta. 26 prieš. Šeštasis kompromisas. Alanai? Įsijunkite mikrofoną. Dėl 35 kompromiso. Ne, pakeitimo 35 pakeitimo mes, mes suklydome, mes balsavome, turėjome balsuoti už, mes tiesiog netai ne, ne paspaudėme. Aišku, nieko kaip ir nepakeis, bet vis tiek norėjau, kad užregistruotumėte, istoriją įrašytumėte, kad vaikai žinotų, kaip mes balsavom. Šeštasis kompromisas, kas už, kas prieš, susilaikę, priimta. 43 pakeitimas, kas už, kas prieš, susilaikę, atmesta. 44 kas už, kas prieš, susilaikę, priimta. Septintasis kompromisas, kas už, kas prieš, susilaikę, priimta. 51 kas už, kas prieš, susilaikę, priimta priimta 52 kas už, kas prieš, susilaikė, atmesta 53 kas už, kas prieš, susilaikė, priimta. Dabar gautinis balsavimas elektroniškai, prašau balsuoti. Balsavimas baigtas, 41 už, 3 susilaikė, 1 prieš sveikiname. Priimam, priimtas pranešimas. Dabar antrasis balsavimas. Balsuosime dėl kokybės, e, Europos statistikos kokybės valdymo. Statistinių duomenų kokybės valdymo. Žvieta Katažina Lukašievska yra pranešėja. Čia yra vienas pono Besi pakeitimas. Šalia to dar yra pranešėjos žodinis pakeitimas. Ar kas nors prieštarauja jam? Niekas neprieštarauja. Tai balsuojame dėl pirmojo pakeitimo su žodiniu pakeitimu. Kas už? Kas prieš? Susilaikė. Priimta. Ir taip pat yra žodinis pakeitimas ketvirtam punktui. Ir kas nors pasisako prieš jį? Ne. Balsuojame dėl jo, kas už, kas prieš, susilaikė, priimta. Gautinis balsavimas elektroniškai. Prašau. Lambertai, kaip reikia balsuoti? 44 už, vienas susilaikė, niekas nebalsavo prieš, sveikiname. Balsavimai baigėsi labai greitai. Dabar perėsime prie kito darbo tvarkės punkto. Tai yra Katrin Berder pranešimas, nuomonė dėl biologinės įvairovės strategijos iki 2020 metų. Katerina, pasistengkite garsiau. Na, tikiuosi, ne, nepasakiau nieko blogo, kad visi pabėgo. Komisijos komunikatas dėl ES biologinės įvairovės strategijos iki 2020 metų buvo paskelbtas 11 metų kovo mėnesį. Tai yra esminė Europos strategijos 2020 dalis ir viena iš svarbesnių ES iniciatyvų. Komunikate yra daug svarbių idėjų, kaip būtų galima sušvelninti klimato kaitos padarinius ir ko kovoti už biologinės įvairovės išsaugojimą. Yra keletas dalykų, kaip galėtumėme tą komunikatą patobulinti ir mano nuomonė savo iniciatyvą rengiamam, iniciatyvą rengiamam Envi pranešimui ir susitelkė ties e, tais pagrindiniais pasiūlymais. Pirmasis punktas. Jame kalbama apie bio, tai, kad prarandama yra biologinė įvairovė, kad yra prarandamos rūšys ir per daug yra naudojami gamtiniai ištekliai. Ir pranešėja kalba, kad tai yra tylioji krizė. Šios problemos atneš vis aršesnių padarinių gyvenimo kokybei visoje ES, dėl to reikia imtis skubių veiksmų visais valdymo lygmenimis. Antra mintis, man atrodo labai svarbu, kad vietos regionės vyriausybės apmastytų, kokią grėsmę tai kelia ekosistemoms, buveinėms, gyvenant įvairius projektus. Aš matau, kad miestų teritorijos irgi kenkia nuo to, kad įvairovės yra mažiau. Ir biologinės įvairovės strategija turi būti pripažįstama ir ji turi būti įtraukiama į plėtros projektų, projektų planavimą ir finansavimą. Taip pat aš manau, kad būtina esant finansiniai kriziai, pabrėžti, kad gamtos pasaulis dažnai dėje neturi prioriteto, na, o žalios ekonomikos potencialas, kuriant įgūdžius ir darbo vietas, taip pat e, skatinant žalesnės investicijas į infrastruktūrą, irgi yra labai svarbu. Vakar tą pasakė ir Danijos ministras šioje salėje. salėje. Struktūrinių fondų naudos gavėjai, vietos savivaldybės turi suvokti, kokia svarbi yra biologinė įvairovė. Vietos regioninės valdžios institucijos turi savanoriškai įsitraukti priimant sprendimus. Per dažnai plėtros labui mes prarandame tradicinės žinias, o turėtumėme tas žinias inkorporuoti ir jų neatsisakyti. Galiausiai biologinės įvairovės privalumai yra suprantami įvairių bendruomenių, nevyriausybinio organizacijų ir mes turėtumėme juos raginti įsitraukti į planavimo ir įgyvendinimo procesus, priimant, tvirtinant įvairius projektus. Norėčiau padėkoti kolegoms ir komiteto darbuotojams už labai puikų bendradarbiavimą ir aš mielai išklausysiu komiteto kolegų nuomonės šią labai svarbę temą. Ačiū, Katerina. Markus, kuris yra salėje? Jūs jam atstovausite. Puiku. Yes, please. Eh, sì, Presidente, il collega Scurria non è più. Pirmininkė. Ponas Kurija jau nebėra šio komiteto narys. Taigi aš jį pakeičiau Kaip šešėlinė pranešėja norėčiau padėkoti kolegiai už jos parengtą nuomonę. Manau, kad šis dokumentas yra labai svarbus mūsų komiteto darbui. Mes visi žinome, kad pagrindinį mūsų darbą sudaro planavimas. E, išlaidų ateities anglaudos politikos išlaidų planavimas. Ir e, mes turime kreipti dėmesį, skirstydami tas išlaidas, jas planuodami į aplinkosaugą, aplinkosaugos politiką. Todėl yra labai svarbu, kad komitetas šią nuomonę E, tarsi pagrindžia tą rekomendaciją kreipti didesnį dėmesį į aplinkosaugos politiką ir į visuomenės sveikatą. Taigi mes stengiamės skirti daugiau dėmesio į tuos veiksmus, kurie susiję su vadinamąją urbanistinę darbo atvarkę ar miestų darbo atvarkę. Todėl yra labai svarbu, kad į tai būtent atsižvelgiama šioje nuomonėje ir kad e, daroma nuoroda į tai, kad e, priemonės yra ypatingai svarbios. Tos priemonės, kurios sus, susiję plėtrą, ir aplinkosaugą. Taigi mes tarsi turime siekti ekologinio e, tvarumo. Taigi norėčiau dar kartą padėkoti pranešėjai. Esu įsitikinusi, kad dirbdami mes dar pateiksime keletą kitų idėjų dėl aplinkos saugos komiteto pasiūlymo. Dėkoju. Dėkoju. Socialistų ir demokratų frakcijos vardu Vojčiak Voliničiak. No, take... Ne, nenorite pasisakyti, kaip šešėlinis pranešėjas. Tak, przepraszam bardzo, zająłem się akurat w tym momencie innymi sprawami. Że, e, e, e, chciałbym wyrazić opinię, że w tej przedmiotowej sprawie e, nie mamy. Norėčiau išreikšti savo nuomonę dėl šio dokumento. Mes palaikome nuomonę ir visus pasiūlymus ir mes ir toliau dirbsime šitą linkmečio. Dėkoju. Michaelis Tremopolus, jis yra žaliųjų frakcijos pranešėjas. Dėkoju, ponė pirmininkė. Taip pat norėtume padėkoti pranešėjai už tokią gerą nuomonę, joje įtraukta tiek įvairių gerų dalykų, tačiau norėčiau pasakyti, kad ankstesnė biologinės įvairovės programa buvo nenusisekusi, jos nepavyko įgyvendinti. Ir žalieji sveikina tai, kas įtraukta į kitą programavimo laikotarpį. Prieš pradėdami vykdyti konkrečias programas mes turėtume užtikrinti, kad bus atitinkamos priemonės, e, būtų taikomos ir kad būtų atitinkamai kontroliuojama Man, manau, kad reikia kontroliuoti, kaip ES teisė yra perkeliama į nacionalinę teisę. Suderinanum, suderinamumo nuostatos yra labai svarbios. Ir taip pat įgyvendinant teisės aktus reikia žiūrėti, kaip laikomasi įgyvendinimo kriterijų. Dabar pasakysiu porą dalykų apie Graikiją. E, pavyzdžiui, Graikijoje keičiasi įvairios taisyklės, yra o mes taip pat pakeitėme kai kurios dalykus, yra e, ypatingos skubos procedūra. Jeigu atsimenate, aš vakar net ir tą kalbi, pasakiau komisarui Hanui, nes jisai kalbėjo apie natūrą vietovių apsaugojimą, tačiau nėra. E, nėra pasiūlytos jokios konkrečios priemonės, kaip tai daryti, o Graikija šiuo metu išgyvena krizę, yra tam tikri projektai, kurie turėtų būti vykdomi, tačiau manau, kad kalbant apie aplinkosaugą, reikia nepamiršti kai kurių ekonominių rodiklių, bent jau toksai susidaro įspūdis, bet ir nepamirškime, kad kuo ilgiau lauksime, tuo tie aplinkos saugos kaštai bus didesni. Mes iš tiesų turime apsaugoti biologinę įvairovę. Skatindami ekonomikos augimą turime nepamiršti kitų svarbių dalykų. E, taigi norėčiau dar kartą palaikyti šią nuomonę. Dėkoju, Šan Kelly. Ačiū, ponė pirmininkė. Manau, kad uh, žalioji darbo tvarkė nebepriklauso tik žaliųjų partijai, bet ačiū Dievui, dėl jų pionieriško darbo vis daugiau žmonių pripažįsta, kaip svarbu tą žalėją darbo tvarkę įgyvendinti. Tai atsispindi ir šiandien, kai pasisako skirtingų frakcijų atstovai. Aš šimtų procentų su tuo sutinku. Du dalykus išskirsiu, kurie mane pritrenkė. Pirmiausia, atvira darbo atvarkė ir atviras e, bio, atvira bioįvairovė. Labai svarbu apie tos klausimus kalbėti, nes e, mes turim suprasti, kad būtina rūpintis visų pasaulių, ne tik kaimo pasaulių. Kitas dalykas, pagalvokime, kiek yra vaikų atvirose mokyklose ir kokia jų dalis gali matyti savo akimis bio įvairovės kaitą savo aplinkoje. Tai yra nepaprastai svarbu. Taip mes galime šviesti žmonės, kad jie geriau suvoktų aplink juos esančią aplinką ir ją rūpintusi. Kitas dalykas, apie kurį kalbėjo Katrin, yra labai svarbus. Ji minėjo, kad svarbu įtraukti savanorius, bendruomenės grupės ir nevyriausybinės organizacijas į e, finansavimo srautus. Ji yra visiškai teisi, nes tie žmonės dažnai yra e, natūralūs lyderiai, jie yra tikrieji nuomonės formuotojai. Jeigu mes juos įtrauksime, tai e, bus lengviau pritraukti plačiasias visuomenės mases. Tai yra kur kas lengviau padaryti negu tik politinių pagrindų dirbant. Taigi šioje nuomonėje yra labai gerų minčių ir mes galime ją dar labiau patobulinti. Any... Eh, Dėkoju, matau, kad daugiau norinčių pasisakyti nėra. Atsiprašau, ponia Omažy. Madame la Prezidentė. Pone pirmininkė, ačiū. Visų pirma, aš noriu pasveikinti pranešėją parengus e, tokią nuomonę, nuomonės projektą. Mes e, galvojame apie 92 metų dokumentą. Po to buvo pasirašyti du protokolai. Vienas dėl klimato kaitos, kitas dėl biologinės įvairovės. Ir mažiausiai, bet galime dabar pasakyti, kad e, yra, buvo įgyvendinami e, tikslai numatyti e, klimato kaitos rytyje ir tai buvo daroma kur kas geriau negu biologinės įvairovės atveju. Dabar mes jau matome, kad prasidėjo šeštoji gyvūnų rūšių nikimo banga. ES, e, kad pasiektų tikslų, kuriuos yra išsikeltus ir kuriems aš pritariu, turėtų sutelkti dėmesį ne tik į ultraperiferinius regionus. Jūs puikiai žinote, kad 80 procentų ES biologinės įvairovės yra sutelkta ultraperiferiniuose regionuose. Aš norėčiau atkreipti kolegų dėmesį į vieną specifinį klausimą susijusi su Natūros 2000 įgyvendinimu Prancūzijos uh, kaimo teritorijose. Natura 2000 nėra ta taikoma e, Prancūzijos ultraperiferinius regionuose dėl daugelio priežasčių. Dažnai tos priežastys yra gana miglotos. Aš todėl norėčiau, kad kolegos mane paremtų ir e, galėtų būti priimtas pakeitimas, kurį aš patikiau. Jis yra būtent e, apie tai, ką aš ką tik paminėjau. Ačiū uždėmesi. Dėkoju. James Nicholson. Uh, much, Chair. Dėkoju, ponė pirmininkė. Visų pirma, norėčiau pasveikinti pranešėją ir pasakyti, kad jai pritariu, ypač dėl to, kad ji paminėjo tokią tylę krizę. Ir mes iš tiesų matome daug įvairių problemų. Taip pat norėčiau pritarti ponui Kelį dėl miestų darbo tvarkės. Tai yra tikrai labai svarbu, nes yra ypač svarbu, kalbant apie įvairius sunkumus, su kuriais susiduria miestų, miestai. E, taigi reikia kalbėti ne tik apie kaimo vietovių problemas. Taip pat pritariu, kad tai yra labai svarbi tema ir ji apima labai daug įvairių sričių, įvairių vietovių, taigi mes turime apsaugoti tas saugotinas vietovės ir turime palaikyti šį pranešimą. Man atrodo, kad mes turime paskatinti savanorius ir nevyriausybinės organizacijas, kad jie įsitrauktų į šį procesą. Ir taip pat manau, kad mes turėtume pasiekti ir vietos valdžią nes būtent ta vietos valdžia yra arčiau tų konkrečių problemų ir ji geriau gali nuspręsti, kokios priemonės yra reikalingos. E, vienas esminių E, pro, sunkumų e, yra toks, kad kiekviena problema e, kiekviename regione yra skirtinga. Pavyzdžiui, Graikijos regionų problemos yra kitokios negu tos problemos, kurias aš patiriu. Todėl aš ir sakau, kad reikia pasiekti vietos valdžią. Tik tokiu būdu mes pasieksime pažangos. Dėkoju pranešėjai. Iš tiesų, tai yra gera nuomonė. Ačiū. Dėkoju ponas Ugijas. Grazie, Dėkoju ponė pirmininkė. Norėčiau padėkoti pranešėjai už puikų jos parengtą tekstą. Taip pat norėčiau atkreipti dėmesį į vieną pakeitimą. Į pakeitimą dėl pozicijos, kurią parlamentas patvirtino didelę bais, balsų daugumą. Valstybės narės ir regionai E, uždraudžia arba priboja genetiškai modifikuotų organizmų naudojimą. Todėl aš tikiuosi, kad šitas pasirengimas drausti tuos genetiškai modifikuotus organizmus e, būtų perimtas ir tarybos. Ir siūlyčiau įtraukti šią nuostatą į šį tekstą, tokiu būdu mes tarsi parodytume, kad mes e, taip investuojame į savo ateitį taip rūpinamės ateities kartomis, kad rūpindamėsi ir taip pat su tuo pačiu rūpinamės biologinė įvairovė. Dėkoju. E, atrodo, kad tai buvo paskutinis kalbėtojas Katrin, prašau. All, um... Labai ačiū už visus komentarus, jie tikrai naudingi. Ir labai smagu, kad kolegos mane remia. Išlaidų kriterijus yra vienas iš svarbesnių ir mes e, aptarsime jį dar kartą ir pakeitimus apsvarsime. Ankstesnės strategijos tiesiog žlugo, mes turėtumėm e, dėl to gerokai susigėsti ir iš to pasimokyti. Nes e, kai kalbame apie išbridimą iš krizės, finansų krizės, klimato kaitos krizės, mes neretai pamirštame visas kitas krizės ir nei kiek nebelieka prasmės kalbėti apie e, klimato išsaugojimą ir finansų krizės išspirimą, jeigu biologinė vairovė dinksta, būtent jį išlaiko gyvybę Žemėje. Tai yra esmių esmė. Ir mes šioje nuomonėje visą laiką turime surašyti mūsų komitetui rūpimus klausimus, o po to perleisti savo nuomonę, perteikti savo nuomonę vietos veikėjams. Per nevyriausybinės organizacijas, vietos administracijas, savivaldybės e, mes galėtume savo kriterijus propaguoti ir stengtis, kad jie būtų įgyvendinti. Kitas dalykas e, - apsaugomų teritorijų yra daugybė įvairiausių rūšių ir e, mes turime stengtis padėti visiems, kas tuo rūpinasi visais manomais būdais. Kitas dalykas Aš e, labai norėčiau, kad būtų pateikta kuo daugiau pakeitimų ir tikiuosi, kad bus parengtas geras komiteto pranešimas. Labai ačiū už komentarus ir laiką. Have... Labai ačiū. Vienintelis sprendimas, kurį turime priimti, yra pakeitimų pateikimo terminas. Aš siūlau, kad pakeitimus galėtume pateikti iki vasario 2 dienos 12 valandos. Taigi, pakeitimų pateikimo terminas vieną savaitę. O dabar pereiname prie mūsų darbo tvarkės 22 klausimo. Tomas Deutsch e, nuomonė dėl 2010 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimo Europos, bendrasis, Europos Sąjungos bendrasis biudžetas trečias skirsnis Europos komisija. Šešėliniai pranešėjai irgi yra čia, todėl aš norėčiau pradėti diskusiją. Tomas, žodis tau. Köszönöm a szót, kedves elnök asszony, tisztelt kollégák! Dėkoju, ponė pirmininkė, gerbiami kolegos. Jei leistumėt, norėčiau kalbėti labai trumpai ir išsakyti tik keletą papildomų pastabų, nes visiems jums yra pateiktas nuomonės projektas. Visų pirma, norėčiau pasakyti, kad mano nuomonė yra būtina ka, e, užtikrinti, kad pranešimo projektas dėl komisijos biudžeto įvykdymo e, būtų įvertintas ir mūsų nuomonėje. Mes turėtume akcentuoti e, sanglaudos politikos finansavimo ir valdymo sritį, nes tai yra mūsų regionų komiteto kompetencija. Ypač žinant, kad mes nuolat girdime nevisiškai pagristus komentarus, kad pastaraisiais metais susiformavo e, tam tikri mitai dėl ekonominių ir finansinių e, problemų. Krize yra pasinaudojama, kuriant tam tikrą nepasitikėjimą, mes praradome autoritetą Europos piliečio akise Todėl labai svarbu, kad mes skirtume kuo daugiau dėmesio dar tam, kaip Europos mokesčių mokėtojų pinigai yra leidžiami. Tai turi būti daroma efektyviai ir skaidriai. Dėl Europos komisijos biudžeto įvykdymo patvirtinimo, turiu galvoje 2010 metų biudžetą, lyginant su 2009 metais. Paklaidos lygis išaugo nuo 3,3 iki 3,7 procentų. E, vis yra kaltinama sanglaudos politika dėl to. Todėl labai svarbu kad kažkas būtų daroma e, stengiantis atmesti nepagrįstus kaltinimus dėl to, kad sanglaudos politikoje lėšos yra išleidžiamos neteisingai. Savo nuomonės projekte būtent apie tai ir norėjau kalbėti. Audito rūmo ataskaitoje parodyta, kad 2010 metų biudžete Europos Sąjungos um, finansiniai įsipareigojimai nebuvo įgyvendami labai gerai. 2010-2013 metais, 13 mm, metų programinių laikotarpių, šie metai buvo pirmieji, kai e, didžioji dalis pateiktų pinigų buvo išleisti sanglaudos politikos projektams. Žinoma, sanglaudos politika yra atviriausia ar pažeidžiamiausia klaidų įgyvendinant. Aš savo nuomonėje tą sakau ir pranešime apie tai yra kalbama, bet mes apie tai turime kalbėti objektyviai, kadangi lyginant su 2002-2006 metų laikotarpiu paklaidos lygis sumažėjo ir 2009 ir 2010 metais. Tai yra palanki tendencija, mes turėtume tai pabrėžti, be abejo negalime nuleisti rankų ir nebekreipti dėmesio į nieką, nes vis tik paklaidos lygis yra gana didelis, bet e, paklaidos tendencijoje galima išvelgti e, pozityvumo. Daugiausia klaidos pasitaiko viešuosiuose pirkimuose, nes yra pažeidžiamos viešųjų pirkimų taisyklės ir e, tenkinant projektų tinkamumo finansavimui taisyklės. Europos komisija nuolat kartoja, kad reikia toliau paprastinti taisyklės. Mes irgi apie tai turime kalbėti, kai um, e, aptarėme šių metų biudžeto įgyvenimo patvirtinimą. Todėl mes turime nuolat kartoti tą patį. Reikia toliau supaprastinti taisyklės. Dar vienas dalykas, kurį išskiria audito rūmai savo ataskaitoje, yra susijęs su tuo, kad e, didžioji dalis operacijų, kurių metu buvo daromos klaidos, buvo e, tokios, kuriuose nacionalinė administracija būtų galėjusi išvengti tų klaidų ar pataisyti tas klaidas. Bendro valdymo atveju ne ES ir ne ES institucijos padarydavo klaidas įgyvendinant sanglaudos politiką. Uh, Todėl mes turėtume pabrėžti, kad nacionalinė administracija e, daugiausiai yra atsakinga už tas klaidas, nes e, ta administracija e, turėjo galimybę tas klaidas pataisyti. Labai ačiū. Džordžas Stavrakakis. Ačiū, pirmininkė. Pirmiausia, norėčiau padėkoti pranešėjai už nuomonės projektą, kurį ką tik pristatė. Manau, kad tai yra geras pagrindas toliau tęsti darbą. 2010 metais sanglaudos politika vėlgi buvo daug aptarinėjama tema dėl to, kad klaidų lygis ir kokį poveikį tai daro ES biudžetui. Nepaisant to, kad situacija dešimtaisiais metais buvo geresnė lyginant su ankstesniu propagavimo laikotarpiu nuo 2000 iki 2006 metų. Nepaisant viso to, vis tiek aš manau, kad labai svarbu susidaryti aišku vaizdą, kas yra klaida, o kas ne. Mano vertinimu klaida yra tokia, toks sandoris, kuris netitinka taisyklių. Tačiau jeigu yra pasisavinamos lėšos arba prarandamos lėšos, tai nėra klaida. tai yra sukčiavimas. Pagal turimus skaičius matome, kad dauguma klaidų at, pastebima trijose, du trešdaliai trijose iš 27 valstybių narių ir atitinkamame kiekie programų. Tai jeigu būtų daugiau dėmesio skiriama toms programoms ir toms valstybėms narėms, tai ir klaidų lygis smarkiai sumažėtų. Ir aš manau, kad visi sutinkame, kad per kitą programinį laikotarpį sanglaudos politika turės būti supaprastinama ir būt, turi būti geriau kontroliuojama, siekiant e, kaštų efektyvumo. Ir tai padės ir valstybėms narėms geriau do, tvarkyti su krize. Ačiū Ramona Manesku. Ačiū, pirmininkė. Norėčiau padėkoti nuomonės referentui, ponui Deutsch Manau, kad vėlgi iš audito rūmų vertinimo matome, kad klaidos įgyvendinimo etape atsiranda dėl to, kad nacionalinės institucijos per programavimo laikotarpį 2006 iki 2006 metų, nuo 2007 iki 2013 metų nedirbo taip, kaip turėjo dirbti supaprastinimo priemonės, dėl kurių balsavome parlamente, jos nėra tinkamai pritaikomos. Taigi turime užkirsti kelią tokiai tendencijai, kai nacionalinės institucijos gali elgti savo nuožiūrą. Turėtumėme tokiu būdu galėtumėme išvengti klaidų. Dar vienas dalykas, supaprastinus finansinės inžinierijos priemonės irgi sumažėtų klaidų. Mes apie tai daug kalbame ir valstybės narės susiduria su atitinkamomis problemomis. Dėl viešųjų pirkimų teisės aktų. Jeigu mums pavyktų suderinti tuos aspektus, galbūt tuo, tuo met galėtumėme išvengti klaidų, kurios atsiranda dėl to, kad kiekvienoje valstybėje narėje viešieji pirkimai yra skirtingai traktuojami. Ne visuomet laikantis ES teisės aktų ir reglamentų. Dėkoju ponui Tomašui Deutsch ir tikrai visapusiška parama jam. Daugiau norinčių pasakyti, o atsiprašau, sako pirmininkė Fransuas, Fransua. Ačiū, ponė pirmininkė. Turiu padėkoti ponui Deutsch, parengus nuomonę. Norėčiau pasakyti, kad visapusiškai pritariu tai, ką jisai sakė savo pristatymę. Ir šiek tiek apgailestauju dėl raštų gauto teksto, jisai toks ribojantis šiek tiek. Aš manau, kad reiktų šiek tiek pozityviau vertinti situaciją ir sveikinti tą gerą tendenciją ir pozityves, pozityves tendencijas, kad klaidų yra mažiau. Ir dažnai atsiranda tokių formos klaidų, neturinio klaidų. Taigi 74 procentai klaidų yra būtų išspręsta, jeigu būtų sumažintos administracinės, su, su, supaprastintos administracinės procedūros. Taigi aš manau, kad mūsų komitete reiktų nusiųsti tokį pozityvesnį signalą, nes gan dažnai ta drausmė gali šiek tiek demotivuoti ir turime parodyti, kad tendencija yra nebloga ir kad einama pozityviu keliu. Ačiū. Daugiau kalbėtojų nėra, gal Tomašas tada norėtų dar apibendrinti diskusijas. Csámnok asszony, megengedik mindenkinek, megköszönöm a támogató hozzászólását. Ačiū. Pirmiausia, norėčiau padėkoti kolegoms už paramą. Turiu tris pastabas. Pirmiausia, vicepirmininkas Davrakakis minėjo, kam aš ir pritariu, kad svarbu pažymėti ir gal čia reiktų ir atitinkamą pakeitimą parengti, kad yra dvi kategorijos, klaidų kategorijos. Vienos turi finansinių padarinių, o kitos ne. Ir jeigu yra finansinių padarinių, tuomet ne visos klaidos būtinai turi būti susijusios su sukčiavimu. Aišku, vieni mano, kad klaidos yra ir sukčiavimo atvejai, tačiau dėja tikrai taip nėra nėra taip kiekvienu atveju. Jeigu atsitinka įsivelia klaida, kartais tokios klaidos net ir neturi jokių finansinių padarinių. Pone Manesku minėjo, kad yra tam tikrų europinių normų siekiant supaprastinimo. Tačiau tas taisyklės užgožia subsidiarumas ir nacionaliniai teisės aktai. Dėl to nacionalinės institucijos turi judėjimo laisvės ir dėl to ir įsivelia nemažai klaidų. Taip pat, kaip buvo minėta, reikia šį beitą pakoreguoti ir atsižvelgti į situaciją. Komiteto nuomonė turi būti trumpa, neilga, bet e, visą tai, ką jūs sakėte, aš e, visam, visam tam pritariu. Ačiū už pastabas. Dėkoju. Sprendimas dėl galutinių pakeitimų termino. Siūlyčiau vasario antrąją, 12 val. dienos. Dėkoju, dabar pesime prie kito darbo atvarkės punkto. Čia irgi nuomonės projektas. Vasilica Melčinė. Dancila rengė šią nuomonę dėl šeštosios bendrijos aplinkos veiksmų programos persvarstymo ir septintosios aplinkos veiksmų programos prioritėtų nustatymo. Taigi prašau, Vacilina. Mulțumesc, doamna președintă. Dėkoju, ponė pirmininkė. Šeštoji bendrijos aplinkos veiksmų programa yra labai svarbi aplinkosaugos politikai. Tačiau yra tam tikrų problemų ją įgyvendinant. Ir tų problemų yra visose valstybėse narėse, ypač matyt dėl ekonominės ir finansinės krizės. Buvo pas, pasiekta pažangos plečiant Natūra 2000 e, teritorijas, tačiau kai kurios ES e nuo taisyklės nebuvo įgyvendintos. Taigi man atrodo, kad e, komisija e, turėtų bendradarbiauti su valstybėmis narėmis ir nustatyti tuos aspektus ar tas rytis, kuomet įgyvendinimas nevyksta taip, kaip turėtų vyk, vykti. E, tokiu būdu užpildyti tą spragą tarp šeštosios bendrijos aplinkos veiksmų programos ir jos įgyvendinimo, nes ji turi būti įgyvendinta iki 2012 metų vidurio. Todėl reikia E, planuojant naujas programas, atsižvelgti į tai. Septintoji e, aplinkos veiksmų programa yra galimybė duoti atsaką įvairioms aplinkos sauginiams problemos ES ir taip pat susijęti teisėkuros e, ir strategijos aspektus. E, tai taip pat yra galimybė e, užtikrinti prevenciją kas yra labai svarbu. E, pagal prognozes atrodo, kad gyventojai ir toliau, e, gyventojų skaičius ir toliau auks ir tai turės įtakos būsto problemoms ir, pa, ir panašioms e, panašioms problemams. Reiks kurti naujas gyvenvietės e, su žmonių būstais, su, gyven, e, su parduotuvėmis, su ligoninėmis ir taip toliau. Ir e, tokioms gyvenvietėms reikia kažkokios erdvės, kažkokios vietos. Todėl plėsis miestai. Kita vertus, mes žinome, kad pavyzdžiui didžiuliai priekybos centrai dažnai įsikūrė miestų pakraščiuose. Todėl E, reikia numatyti kažkokias vietas skirtas tokiems prekybos centrams. centrams. Ir e, tokios vietos dažniausiai yra paimamos iš kaimo vietovių, e, kurios yra netoli miestų. Taigi turime nepamiršti, kad didesnis gyventojų skaičius taip pat reiškia, kad reiks daugiau maisto, o tai turės e, įtakos gyvulininkystiai. E, E, klimato kaitos iššūkis ir mažiau taršos sukeliančių technologijų paieškos e, turės taip pat įtakos naujų produktų ir naujo kūro atsiradimui. Ir dažnai reikia nepamiršti, kad e, žemės ūkija keičiama e, pasėlių paskirtis, kur auginami e, pasėliai biokūrui. Taigi mes turime siekti tarp valstybinio bendradarbiavimo, kad būtų, kad būtų pasiekta pusiausviros tarp miestų vietovių ir šalia miestų esančių vietovių. Manau, kad mes turime ieškoti tinkamų priemonių, e, kad atsižvelgtume į tuos pokyčius ir su jais susijusiais iššūkiais. Taip pat E, svarbu, svarbu poveikį e, neigiamoms pasiekmėms aplinkosaugai daro e, atliekos. Taigi mes turime siekti perdirbti atlikas. Europos komisija parengė E, poveikio vertinimą e, dėl atliekų perdirbimo valstybėse narėse ir matosi, kad valstybės narės atsilieka nuo užsibrieštų tikslų. Taigi reikia gerinti galimybės perdirbti atliekas. Ir čia būtų galima sutaupyti 72 milijardus eurų per metus vien atitinkamai perdirbant atliekas. Tai taip pat padėtų sukurti 400, ket, daugiau nei 400 tūkstančių naujų darbo vietų iki 2020 metų. O tai, kaip matote, atitinka ES 2020 strategijos tikslus, kur taip pat kalbama apie naujų darbo vietų kūrimą. Mes turime pagerinti bendradarbiavimą tarp nacionalinių vietos ir regionų e, valdžios institucijų, taip pat ger, e, skatinti vietos partnerystės, kad geriau būtų įgyvendinti e, teisės aktai, ypač dėl atliekų. Taip pat turime gerinti atliekų administravimo, administravimą ar valdymą. Man atrodo, kad yra labai svarbu informuoti gyventojus visose valstybėse narėse. E, mes turime keistis gerąją praktiką, taip pat perimti kitų valstybių narių gerai, gerąją praktiką. ES siekia kovoti su klimato kaita, todėl mes turime suvienyti savo veiksmus šioje kovoje ir jie turėtų atsispindėti septintoje aplinkosaugos veiksmų programoje. Taigi ES turėtų gyventi savo tikslus ir vengti papildomų kaštų. Tai yra susiję E, tas susirūpinimas dėl aplinkosaugos turėtų būti esminis mūsų veiksmų punktas. E, todėl yra labai svarbu pabrėžti, kad aplinkos, aplinkos saugos politika atspindi visos visuomenės interesus ir taip pat reikia pabrėžti, kad yra e, aplinkos, aplinkos saugos rytyje veikiančių nevyriausybinių organizacijų. Taip pat pramonė turėtų atkreipti didžiulį dėmesį į aplinkos saugos politiką ir jos tikslus. Mums reikia koncentruoto europinio požiūrio, kuriame būtų atsižvelgiama taip pat į regioninius ir vietos kažkokius specifinius požymius. Mums reikia aktyvios aplinkosaugos politikos. Reglamentas dėl cheminių medžiagų e, registravimo E, reglamentuoja ypatingai pavojingų e, chemikalų naudojimą. Tai e, turėtų užtikrinti geresnį aplinkos ir, visuom, ir visuomenės veikatos apsaugą. Mes taip pat turime šiame kontekste svarstyti ir apie įmanomas atliekas, kurios gali atsirasti chemijos pramonėje. Chemijos pramonė turi daryti viską, kad būtų užkirstas kelias e, taršai. E, chemijos pramonė taip pat turėtų siekti gaminti e, tokius produktus, kurie turi kuo mažesnį neigiamą poveikį aplinkai. Komisija turėtų e, E, parengti teisės aktus dėl tvarios chemijos pramonės. Baigdama norėčiau padėkoti sekretariatui už puikų bendradarbiavimą ir laukiu jūsų pasiūlymų. Ačiū. Dėkoju. E, atrodo, kad jūs esate taip pat šešėlinė pranešėja, taigi žodis jums. Ehm, apprezzo il lavoro svolto dalla relatrice. Nel... Aš esu dėkinga pranešėjai už visą padarytą darbą. Manau, kad e, tai yra puikus dokumentas, kurį galime visapusiškai paremti. Žinoma, galime jį ir praturtinti nes e, tai, ką, ką tik išgirdome, tik patvirtina, kad e, e, reikia pateikti labai trumpą pradinį projektą, kad išgirstume aiškesnę nuomonę, nes daugelis man kylančių klausimų jau buvo paminėti ir pranešėjai savo komentare taip pat apie tai kalbėjo. E, mes manome, kad reikia propaguoti tarp sektorinę politiką ir konkrečiau prisidėti prie fondų panaudojimo e, aplinkosaugos politikai apibrėžimo. Taip pat labai svarbu, kad yra minimas bendradarbiavimas e, e, tarp privačių ir e, viešųjų partnerių įgyvendinant šią politiką, bet to labiau yra atkreipiamas dėmesys į prevencinę politiką. Norėčiau išskirti du dalykus, kurie man kelia susirūpinimą. Pirmas – pranešėjo pasiūlymas pirmos pastraipos pabaigoje. Pranešėjos pasiūlymas pirmos pastraipos pabaigoje. Sakoma, kad reikia įvesti tam tikras priemonės, kurios leistų pakeisti žemės paskirtį ir, um, pavyzdžiui, paskirti ją ekologiškų degalų gamybai. Galiu pasakyti, kad bendrai toks apibrėžimas yra per daug mm, bendras per daug e, netikslus, palieka per daug judėjimo laisvės, nes mes turėtume aiškiau žinoti, kokia turi būti žemės paskirtis. E, pavyzdžiui, jeigu tai yra ekologinio kūro gamyba, tai mes e, turime prisidėti prie ekologinio kūro naudojimo ir tai jau turi būti daroma visos ES lygmenių. Kai kalbame apie žemės paskirties pakeitimą, tai turime suprasti, kad būtina tai kontroliuoti, kad nebūtų sukurta negerų pasiekmių aplinkai. Antras dalykas. E, taisyklės dėl e, tvarių chemikalų naudojimo. Čia, manau, irgi reikia šiek tiek aiškumo. Galėtume pridėti daug, apie ką jau anksčiau kalbėjo pranešėja Svarbu surinkti daugiau informacijos. Komisija puikiai supranta, kad e, reikia reglamente įvesti apibriešti, kas yra chemikalai, turime geriau žinoti. Tačiau, jeigu mes nepakankamai aiškiai viską surašysime, tai bus uh, iškreipta normali padėtis, todėl komitetas turėtų gauti detalesnės informacijos. Baigiant, reikia pabrėžti, kad e, gerai, kad minima atliekų sritis ir šio sektoriaus taisyklės. Per e, kitą mini plenarinį posėdį Briuselėje bus diskusija apie savo nesitvą rengiamą pranešimą, e, kurio autorius yra peticijų komitete dėl e, Europos lygmens atliekų tvarkymo taisyklių. Tai tik patvirtina, kad iškyla sunkumų tas taisyklės įgyvendinant. Ir taip pat yra raginama, kad vykdomoji valdžia įsikištų Jeigu pasinaudosime tą progą, tai galėsime šiek tiek uh, komentarų savo pateikti. Jeigu bus sukurtos geresnės taisyklės dėl atliekų perdirbimo ES lygmenių, tai mes galėsime imtis e, pozityvesnių veiksmų naudingų aplinkai. Baigdama, Noriu pasakyti, kad man atrodo, kad nuomonė yra rengiama pačiu laiku. Turime galimybę pažvelgti į pažangą, kurios yra pasiekta e, iki šiol ir įvertinti šeštosios programos įgyvendinimą. Vadinasi, mes galime įvertinti visas problemas ar trūkumus, kurie išryškėjo toje programoje, siekiant nusistatytų tikslų ir pasiremdami tą analizę galėtume sukurti geresnį septintąją aplinkosaugos veiksmų programą, kuri būtų tikslingesnė ir labiau orientuota į programos bendruosius tikslus. Alde vardu Katrin Belder. Thank you. Um, and thank you very... Ačiū. Ir labai ačiū už pranešimą. Bei jūsų komentarus apie tai, kas parašyta. Mes jau anksčiau kalbėjome apie biologinę įvairovę, tačiau aplinkosaugos politika ir yra ta, kuri veikia mus visais lygmenimis, visais e, valdymo lygmenimis. Ir būtent apie tai turėtumėme čia komitete daugiausiai ir kalbėti ir kaip būtų galima tas e, sudėtingiausias problemas nuleisti iki vietos lygmens tam, kad vietos bendruomenės ir tie, tie kurie, kurie juos valdo, gautų priemonių tvarkyti su tomis problemomis ir užkirstų kelią aplinkos e, prastėjimui. Keletas pastabų apie tai, kas yra nuomonėje. Aišku, suprantu, kad e, labai ribotai galime, ribotas kiekis gali būti pasiūlymų ir teksto rengiant nuomonės. Aš šiek tiek pakeitimų irgi siūlysiu, bet kaip ir kalbėjome anksčiau, kalbėjome apie miestus ir kaimus pranešėja irgi užsiminė, bet aš manau, kad mes turime šioje nuomonėje tai išryškinti. Taigi manau, kad reiktų plačiau tai pakomentuoti. Pranešėja taip pat kalbėjo apie atliekas, tačiau tai daugiau išteklių valdymas yra. Ir vietos savivaldos atlieka ir stebėsenos darbą, ir išduoda leidimus mineralinių medžiagų gavybai Taigi turime labai atidžiai prižiūrėti, kaip tai vyksta, nes yra išgaunami ištekliai žemės, bet tai sąlygoja taršą, vandens taršą, sunaikina buveinės ir panašiai. Taigi turėtumėme ir į tai atkreipti dėmesį septintoje aplinkosaugos veiksmų programoje. Dar vienas e, su to susijęs klausimas - tai žmogaus keliamos nelaimės, taip pat yra ir gamtinių nelaimių. Ir turime visą savo politiką suderinti taip, kad būtų vertinamos ir gaivalinės nelaimės, kurios visuomet vyksta, tačiau, na, aišku, tokios kaip žemės drebėjimai ir panašiai, tačiau vis dažniau matome žmogaus sukeltų nelaimių dėl klimato kaitos, dėl to, kad keičiasi jūros lygis ir panašiai. Ir žmogaus sukeltos e, nelaimės, kai iš fabrikų nuteka teršalai, užteršia vandenį ir panašiai. Apie tai turime daugiau kalbėti. Ir paskutinėjame punkte kalbama apie aplinkosaugos politiką. Tačiau kas kart, kai kalbame apie aplinkosaugos politiką, Dažnai tai tiesiog yra, na, toks jaukus žodis aplinkosauga ir tiek, bet mes turime labai aiškiai pasakyti, kad kai, turime, kai kalbame apie aplinkosaugos politiką, turime omenyje biologinės įvairovės dėsnius, klimato kaitą ir panašiai. Turime išvardinti visą tai, kad visi suprastų, apie ką eina kalba ir kaip tas problemas būtų galima spręsti ir ta padarinių sureguliavimo, švelninimo politika turi būti aiškiai įgyvendinama vietos lygmeniu. Uh, nes e, mąstykime globaliai, o veikime vietoje, ta frazė yra labai teisi, teisinga, ypatingai šiame komitete. Taip pat aš norėčiau, kad būtų žvelgiama toliau į ateitį. Komisijos pasiūlymas dėl regionės plėtros politiko, žvelgiant į, į strategijos 2020 tikslus ir sanglaudos politiką po 13 metų. Visame tame ir yra siekiama pereiti prie mažai anglės naudojančios ekonomikos. Ir per visą finansavimą, per visas programas mes turėtumėme vietos žmonėms suteikti priemonės per savo politiką, per savo finansavimą, kad jie pereitų prie mažai anglės naudojančios ekonomikos. Ir mes anksčiau kalbėjome, pažiūrėjau, apie regioninius oro uostus. Aišku, tie trumpi maršrutai, trumpų maršrutų skrydžiai yra patys e, nenaudingiausi, taršiausi yra ir mes turėtume žiūrėti, kaip būtų galima, ko jos būtų galima pakeisti, investuoti galbūt į geležinkelius, e, tarpmėsnius autobusus ir panašiai. Taigi reikia ieškoti visokių tokių priemonių ir aš manau, kad e, mes šiek tiek pakeitimų pasiūlysime. Dėkoju nuomonės referentiai ir džiaugiuosi, kad galėjau pasisakyti. Ačiū. Jean-Paul e, Bazes Nori kažką? A jūs vietoj Žan Pol pasisakysite? Taip, aš vietoj jo pasisakysiu. Aš manau, kad tai yra racionali nuomonė. Mes pritarėme kompromisui, tačiau dar norėtumėme šį beitą pasiūlyti pakeitimais. Aplinkosaugos politika yra glaudžiai susijusi su sanglaudos politika. Dėl to mes manome, kad būtų pravartu įtraukti nuorodas į vietos regionės valdžios institucijas ir jų dalyvavimą, ypatingai antrajame ir penktame punktuose. Nes tai yra tos institucijos, kurios daro įtaką aplinkosaugos politikai. Tačiau dažnai dėl to, kad valstybė vyrauja, jie neturi tokios galimybės, pavyzdžiui, vandens direktyva, atliekų, vandens atliekų valymas ir panašiai. Reikia labai pasigilinti į vandenvalos klausimus, nes tikrai yra daug atvejų pažeidimo procedūrose, kurie yra susiję būtent su vandenvalos e, įrenginiais procedūrų, kurias pradėjo komisija. Yra septintoji pagrindų programa ir būsima peržiūra. Uh, ir reiktų tai susijęti ir su natūros tinklo peržiūra, nes ne visos valstybės narės išplėtė natūros ir pratėsė natūrą 2000 programą, tai juk irgi susiję su sanglaudos politikos investicijomis ir dabartiniais regionės plėtros fondais ir lėšomis. Ir manome, kad rizikinga yra daryti nuorodą į žemės paskirties keitimą Aišku, svarbu pakalbėti apie žemės paskirties keitimą, pranešėja kalba apie biokūro auginimą, bet dažnai Natūros 2000, Natūros 2000 teritorijose yra vykdomi stambus projektai, žemės ūkio stambus projektai, kurie gali būti labai rizikingi. Dėl to reikia daryti nuorodą į žemės paskirties keitimą. Mes siūlysime pakeitimų ir bandysime prisidėti prie nuomonės tobulinimo. Nilsenas. Thank you, Chair. Thank you, uh, dėkoju, ponė pirmininkė, dėkoju pranešėjai už puikų jos nuveiktą darbą. Aš esu naujas narys ir netgi gavau savo gimtają kalbą šį tekstą, taigi galiu jį geriau suprasti. E, turiu du klausimus pirmasis klausimas susijęs su trečiuoju punktu. Nežinau, kai kalbame apie geresnį subalansavimą, kas čia turima omenyje, ypač kai kalbama, kad norima išvengti papildomų išlaidų. Aš pats buvau 15 metų miesto meras ir man visuomet investicijos lėšos aplinkosaugai buvo ne išlaidos, o investicijos į naujas darbo vietas. E, toliau dėl penktojo punkto. E, nežinau, jeigu mes teikiame nuomonę kitam atsakingam komitetui, ar nereiktų pasakyti, kad e, siekiant vykdyti aplinkosaugos politiką, reiktų stiprios sanglaudos politikos. Tai iš tiesų puikiai išvada, sako pirmininkė. Dabar ponės, ponas Somaržy. Merci. Ačiū, ponė pirmininkė. Aš norėčiau išsakyti pastabą ir pasiūlymą pranešėjai dėl trečiojo punkto, kur kalbam apie klimato kaitą. Perskaičiu šią pastraipą ir manau, kad ten yra apibriešta klimato kai, prisitaikymo prie klimato kaitos savoka. Todėl labai svarbu būtų e, konkrečiai paminėti prisitaikymą prie klimato kaitos buvo sakoma e, apie tai jau. Ir turime suvokti, kad iš esmės šis rytis yra susijusi su regionų politika, nesgi klimato kaitą labiausia jaučia visa eilė regionų e, visuomenių, transportas, agroturizmas ir panašiai ir panašiai. Todėl komitetas turėtų tai aiškiai pasakyti. Aš manau, kad mūsų komitetui būtų labai gerai įrašyti čia prisitaikymą. Uh, no speakers, uh, willing... Ar dar, man atrodo, jau nebėra kalbėtojų norinčių pasisakyti, taigi prašau, ponė pranešėja, dėkoju, ponė pirmininkė. Uh, Norėčiau padėkoti už visus komentarus, kurie buvo iš, išsakyti iki šiol. Norėčiau pakalbėti apie e, žemės paskirties keitimo prevenciją man atrodo, yra labai svarbu, kad žemės ūkio žemės paskirtis nebūtų keičiama, nes tai yra labai svarbu aplinkosaugos politikai. Dėl e, teisinių priemonių ir draudimų e, bei e, tvarių chemi, e, cheminių medžiagų kūrimo skatinimui, man atrodo, kad tai bus susijęs su aukštos kokybės produktų kūrimu ir mes tikimės, kad tai bus susiję su atliekomis, kurios nėra tokios pavojingos. Kalbant apie atliekas, mums reikia teisės aktų šioje srityje, nes yra problemų, kai reikia įgyvendinti teisinės nuostatas. Taigi tikiuosi, kad visi jūsų komentarai atsispindės pakeitimuose, kuriuos pateiksite. Manau, kad čia būtų galima daug ką pasakyti. Aš labai įdėmiai klausiausi jūsų pasiūlymų, jūsų klausimų, jūsų pastabų, bet e, gaila, kad mes, kai rengiame nuomonės projektą, reikia sutilpti į tam tikrą žodžių skaičių ir neįmanoma visko aptarti įtraukti e, į tą nuomonę, bet tikiuosi, kad tai, ką aptarėme, atsispindės pakeitimuose, kuriuos pateiksite. Dėkoju. Pirmininkė, norėčiau pasiūlyti, kad vasario 2 diena 12 valanda taip pat būtų galutinis terminas pakeitimų pateikimui, taigi baigėme šį darbo atvarkės punktą. Norėčiau pasakyti, kad tikrai buvo malonu, kad e, visos politinės frakcijos turi puikių aplinkosaugos ekspertų. Liko dar vienas darbo tvarkės punktas, e, kurį mes norėtume pagreitinti, bet dėja to neįmanoma padaryti dėl transporto problemų. Mes laukiame, kol į mūsų komitetą atvyks ponas Horstas Reichenbachas. Kaip žinote, jis yra specialiosios Europos komisijos darbo grupės Graikijos klausimais vadovas. Komisija įsteigė šią grupę e, siekdama padėti Graikijai e, kovoti su jos problemomis ir vos tik tai ponas Reichenbachas atvyks. Mes iškart pradėsime keitimąsi nuomonėmis su, su juo. Norėčiau jūsų paprašyti, galbūt paskambinkite kolegomis iš savo frakcijų. Po, po, po kelių minučių prasidės šitas susitikimas. E, tiem, kam įdomu tie, kam įdomu, kas vyksta Graikijoje, kas bus daroma Graikijoje dėl ekonomikos saugimo, dėl taupimo priemonių, dėl pagalbos sanglaudos politikoje, tie galėtų ateiti į šią salę pasiklausyti. E, na, o dabar formaliai darome pertrauką mūsų posėdėje ir laukiame. E, laukiame pono Reichenbacho. Aš neturėsiu galimybės jums paskambinti, jūsų pakviesti, taigi siūlyčiau pasilikti šioje salėje. Taip pat norėčiau pasakyti, kad prieš kelias minutės mes visiems komiteto nariams išsiuntėme elektroninį laišką, kad e, tas susitikimas e, gali, gali įvykti anksčiau nei pusę dvylikos, taigi jūsų kolegos tai turėtų žinoti. Ar galėčiau užduoti klausimą pirmininkiai? Sakėte savo pranešimuose iš koordinatorių posėdžio, kad jūs turite rimtų abejonių Taigi norėčiau paklausti, kokios yra tos abejonės, ar tai da, da, mūsų vizito į Kopenhagą data, ar tai yra tai tiesiog principinės abejonės. Mano abejonės yra, ar mums reikia išplės, išplėsti tą vizitą, ar e, reikia išplėsti iki trijų dienų, ar tikrai bus tiek daug darbo, nes man atrodo, kad labai svarbu, kad e, šio, šioje šiame komitete e, reikia nepamiršti, kad be koordinatorių yra ir pranešėjų, kurie turi svarbių klausimų, kuriuos nori aptarti e, tam tikrus klausimus su e, pirmininkaujančios valstybės atstovais. Taigi aš e, maščiau, kad galbūt nereikia trijų dienų vizito. Tai galbūt dvi dienos galėtų būti toks pasiūlymas. Tačiau mes kol kas esame atviri visiems pasiūlymams, gerai sako pirmininkė. Taip pat aš galvojau, kad galbūt kaip ir Lenkijos pirmininkavimo laikotarpiu, galbūt tai galėtų būti tiesiog, tiesiog susitikimas su e, ministru, kuris atsakingas sanglau, už sanglaudos politiką ir taip pat galbūt būtų tikslinga susitikti su finansų ministru, kuris yra atsakingas už dėrybas e, dėl biudžeto. Taigi turėtume galbūt pasikeisti nuomonėmis su tais, kurie galėtų turėti įtakos į galutiniam, e, į, įtakos galutiniam e, fondų e, lėšų kiekiui. Nes įsivaizduoju, kad kad kadangi ministrų susitikimai dėl sanglaudos politikos įvyks valandžio 24 ir birželio 26 dienomis, tai mes e, turėtume pasinaudoti galimybę susitikti su atsakingais ministrais jau dabar. Ir e, beje, reikia paminėti, kad dėrybos dėl biudžeto nebūtinai vyksta. E, ministrų lyg, lygmenyje, e, dažniausiai tai vyksta tiesiog darbo grupių lygmenyje, tai galbūt būtų prasminga susitikti su tokiais, e, su tais žmonėmis. Taigi tokios buvo mano abejonės, tai buvo tokios e, konstruktyvios abejonės. Aš tikiuosi, kad jūs pritarsite joms. Dabar mes žinome, kokios yra jūsų abejonės. Iš pradžių šiek tiek sunerimome. Ačiū. Uh, we... Gerbiami kolegos, ar galėčiau visų paprašyti susėsti Lamberai? Meeting, sorry, can... Leiskit, uh, mes tęsėme posėdį, bet kadangi bendrauja EPP su socialistais, tai nieko tokio, bet gal paprašykite, kad koordinatorius atsisėstų į vietą. Well, I, I, dear colleagues, I, I would like to, to uh, start... Gerbiami kolegos, nagrinėsime labai svarbu mūsų darbo atvarkės punktą, nes dauguma mūsų politikų e, susijusios, e, yra susijusios su parama Graikijai ir todėl e, mes jaučiamės atsakingi taip pat už e, tuos procesus. Todėl mes e, taip greitai patvirtinome e, pakeitimą bendrojo reglamento praėjusį rudenį bet taip pat mes darome viską savo komitete, kas galėtų padėti tai specialiai Europos komisijos darbo grupiai dėl Graikijos padėti paskatinti investicijas į Graikijos ekonomiką, paskatinti pokyčius Graikijos e, ekonomikoje. Džiaugiuosi, kad tos specialiosios darbo grupės vadovas Horstas Reichenbachas sutiko atvykti į mūsų posėdį ir e, sutiko informuoti mus apie pokyčius vykstančius Graikijoje. Būtumėme dėkingi, jeigu jūs išsakytumėte mums e, savo vertinimus, ką dar būtų galima padaryti. E, galbūt galėtumėte jau šiame etape atrasti kažkokių pozityvių signalų, pozityvių ženklų Graikijoje. Galbūt jau yra kažkokie ženklai, kad ekonomika atsigaus. Taigi mes būsime dėkingi už viską, ką jūs mums pasakysite. Prašau, žodis jums. Very... Uh, Dėkoju. E, esu labai dėkingas, kad pakeitėte, e, pakvietėte mane atvykti į jūsų posėdį ir pasikalbėti su jumis apie e, situaciją Graikijoje ir ateities ekonomikos augimo perspektyvas ir ypač apie tai, kokį vaidmenį galėtų vaidinti ES anglaudos politikos instrumentai Graikijoje. Šiuo metu mes išgyvename penktuosius e, ekonomikos nuosmukio metus. Praėjusiais metais tas nuosmukis dar labiau padidėjo ir nemanau, kad 2012 metais įvyks kažkoksai staigus pos, pokytis ir kad e, bus galima sugražinti ekonomikos augimą Graikijoje. Tačiau tikiuosi, kad 2012 metai galės būti e, tokie metai, kuomet bus padėtas pagrindas ateities ekonomikos augimui Graikijoje. Aišku, makroekonomikos planavimas, e, kuris vyksta trejato dėrybose, taip pat yra e, svarbus dalykas ir tai yra vienas iš esminių elementų, kuris padės užtikrinti daugiau tikrumo Graikijoje, nes šiuo metu iš tiesų vyrauja didžiulis netikrumas, ar e, rytoj Graikija e, galės susimokėti skolas, ar ji sugebės išlikti Europos Sąjungoje. Taigi tas nerimas tvyro virš šalies ir šiuo metu labai sunku e, skatinti kažkokią ekonominę veiklą, kuri būtų susijusi su investicijomis. Iš tiesų situacija šiuo metu yra tokia, kad kai kurios įmonės netgi iškėlė savo įmonės, savo būstinės iš Graikijos nes e, būtent dėl to sudėtingos e, situacijos su sko, e, Graikijos skolomis. Taigi, kalbant apie uždavinius, kuriuos mums dar reiktų įgyvendinti, kad, e, įgyve, kad būtų įgyvendintos didžiosios e, makroekonominės priemonės, dėl jų e, sprendimai bus priimti kitą savaitę ir vienas esminių sunkumų e, Graikijai, e, kalbant apie ekonomikos saugimą, yra tai, kad Graikijos bankų sektorius šiuo metu nėra pajėgus remti realiąją ekonomiką ir to, tos problemos bankų sektoriuje e, iškilo dėl Graikijos skolų krizės, o ne dėl to, kad Graikijos bankai, o ypač didieji Graikijos bankai, būtų darę kažkokias kvailystės, kaip darė kiti bankai visame pasaulyje. Graikijos bankai, reikia pažymėti, buvo gana konservatyvus ir tikrai rimti bankai. Ir jie turi savo filialus Balkanų šalise, Rumunijoje, Turkijoje ir kitose šalise. Tačiau tas, tos pastangos išlaikyti Graikijos obligacijas būtent paskatino dabartinę bankų situaciją, tokią krizinę jų problemas. E, kalbant apie privatų sektorių Graikijoje, reikia paminėti, kad paskolų problema yra didžiausia problema. Kitas, e, kita didelė problema yra e, verslo aplinkos problema. Jūs matote, kad Graikija netitinka tam tikrų palyginamųjų rodiklių, ypač susijusių su verslo aplinka. Ir tai nėra e, tiesiogiai susiję su sanglaudos fondais ES, bet tai yra e, vis tik tai, bet tai įtakoja e, lėšų iš sanglaudos fondų panaudojimą. Ir todėl reikia paminėti ir šį aspektą ir dėl to specialioji darbo grupė e, nuolat pabrėžia verslo aplinkos klausimą, kad reikia mažinti biurokratiją, kad viešiai pirkimai turėtų veikti veiksmingiau, kad reikia supaprastinti įvairias procedūras. Tai yra tokios svarbiausios užduotis, e, kurias vykdant mes galime paremti Graikijos vyriausybę, kad būtų atgaivintas verslas, kad e, Graikija taptų patrauklesnė verslininkams. Dėl sanglaudos, dėl pačių sanglaudos fondų Mes labai glaudžiai bendradarbiavome su e, komisijos regionų generalinių direktoratų ir užimtumo generalinių direktoratų bei Europos investicijų bankų. Ir manau, kad mums kartu pavyko pasiekti tam tikros pažangos, ypač dėl to, kad visi E, pritarė tam, kad būtų pakeist, pakeistas dalyvavimo procentas ES nuo 85 procentų iki 89 procentų. Tokiu būdu bus galima pagerinti Graikijos lėšų įsisavinimo rodiklį. Bet šito skaičiaus, tai kaip jau minėjau, šitas skaičiaus padidinimas buvo turėjo svarbų poveikį. Tikriausiai jūs taip pat žinote, e, kokie e, svarbus e, pagrindiniai projektai vykdomi Graikijoje. Yra 108 svarbus projektai ir kokiu priemoniu buvo imtasi ryšim su šitais projektais. Vakar kaip tik apie tai kalbėjome, kai kalbėjome apie rizikos pasidalinimo priemonės ir tikrai yra labai svarbu užtikrinti likvidumą, mokumą, e, kad būtų finansuojami infrastruktūros projektai. Na ir galiausiai dar norėčiau pakalbėti apie mažas ir vidutinės įmonės. Yra daug įvairių priemonių, kurios yra taikomos e, šioms įmonėms ir E, dėl jų yra sutarta su Graikijos bankais, yra Jeremy, Etijan, e, taip pat yra EIB e paskolos, dėl kurių buvo susitarta. Taigi atrodo, kad ES galėtų šiek tiek padėti, kažkaip padėti E, bankų sektoriui. Tačiau e, gaila, kad visi, visos tos priemonės keliauja per bankus, o bankai e, nėra pakankamai mokus ir jie ne, negali tvarkyti tų lėšų. Taigi tos sumos, kurios yra, buvo paskirtos, iš jų tik labai nedidelė dalis teko realiai e, Graikijos ekonomikai. Neseniai buvome e, susitikę su EIB atstovais ir galbūt e, bus patvirtintas naujas, pap, nauja papildoma priemonė, e, pagal kurią e, Graikija gaus dar pusę milijardo papildomų eurų. Ir taip pat numatytas vienas milijardas kitiems ketveriems metams. Kad būtų išspręsta šita likvidumo mokumo problema, e, Graikijos bankai, kurioje, su kuria susiduria Graikijos bankai, e, e, yra manoma, kad ta papildoma priemonė turėtų pradėti veikti kovo, e, balandžio, gegužės mėnesiais ir bankai tuomet turės įgyvendinti tą priemonę ir tie, tas dviejų milijardų eurų potencialas skirtas e, mažoms ir vidutinėms įmonėms turėtų būti išnaudotas tam, kad e, būtų galima laikytis darbo tvarkės tikslų. O jeigu ir E, jeigu tai bus įmanoma, tai iš tiesų bus didžiulis potencialas, o jeigu ne, tai nebus įmanoma, tai prarasime šitą potencialą. Taigi tokio, tokie yra pagrindiniai prioritetai. Ir mes tuos prioritetus nustatėme kartu su komisijos e, regionų ir užimtumų generaliniais direktoratais ir būtent tokie uždaviniai mūsų laukia artimiausių laikotarpių. Europos investicijų bankas turėtų prisidėti, o Graikijos bankai turėtų atlikti visą parengiamą į darbą, kad tie, tos EIB lėšos būtų e, skirtos ne tik investicijoms, bet, bet ir darbiniam kapitalui. Taigi, e, tokius žingsnius, tokias priemonės numatė komisija. Aišku, e, poreikiai Graikijos yra dideli, yra didžiulis potencialas, kaip būtų galima panaudoti e, tas finansinės priemonės, bet turime padaryti viską, kad būtų įmanoma jas panaudoti. Toliau kita svarbi tema e, kurią jau vakar aptarėme, tačiau norėčiau dar kartą paliesti tą temą. E, Tai yra nuolaidos graikė, e, greitkeliams. E, tai yra didžiulės politinės nuolaidos, bet jos galėtų prisidėti prie Graikijos ekonomikos vystimo, nes yra labai svarbu, kad mes pasiūstume e, teisingą signalą Graikijos žmonėms, kad tie greitkelių projektai, e, kad jie toliau bus vykdomi, kad jie nebus sustabdyti, nes tai yra labai svarbu, kalbant apie ekonomikos augimą, tai yra labai svarbu, kalbant apie užimtumo problemų sprendimą, nes, yra, e, nes bus. E, nes nuo tų projektų priklauso kelios dešimtis tūkstančių darbo vietų ir todėl e, aš norėčiau pasidžiaugti tuo, kad bent jau iš tų išvadų, kurias galėjau padaryti po mūsų diskusijos vakar, kad parlamentas taip pat labai remia idėją, tą idėją, kad reikia tęsti tuos projektus. Ir manau, kad šiandien po pietų, kai sustiksime su valstybių narių atstovais, mes taip pat e, gausime valstybių narių palaikymą. Na ir paskutinis aspektas, kurį norėjau pami paminėti, e, be, jis yra susijęs su tuo, ką, būtų, ką galėtų padaryti struktūriniai fondai ir kas, kokios, kas bus, jeigu Graikija netinkamai panaudos struktūrinės lėšas, tai yra e, atliekų e, tvarkymas. E, yra uždarinėjami sav, savartinai ir todėl yra labai svarbu, kad tas projektas vykd, būtų vykdomas ir toliau ir kad būtų visi pajėgumai skiriami būtent atliekų tvarkymui ir būtent čia struktūrinis fondas čia galėtų e, padėti, kad būtų galima techniškai e, padėti Graikijai šioje srityje. Na ir galiausiai. Ir galiausiai norėčiau pasakyti, koks, kurioje srityje slypi didžiausias augimo potencialas. Kokį potencialą mes jau dabar atradome. Buvo atlikta labai įdomi McKenzie studija, kuri tikrai įdomi tiems, kurie įdomisi Graikijos ekonomikos augimo potencialu. Tikrai siūlyčiau jums susipažinti su tą studiją, mes galėtume ją jums e, perduoti, persiųsti. E, Dvi, pagri, du pagrindiniai sektoriai, tai yra energetika, ypač saulės energija. E, ir aplinkosaugos ministras šiuo metu labai intensyviai dirba. E, šioje srityje yra bandoma padaryti viską, kad saulės energija taptų augimo, svarbiu augimo faktoriumi ir čia gyvendinimas projektas Helios e, šiuo metu jau yra pažengę pasirengimo darbai šiam projektui, tačiau esminis klausimas yra, ar ta saulės energija, ar jos pakaks, ar ar pakaks e, e, tų, kurie naudosis tą saulės e, energiją. Taigi tai yra toks neišspręstas klausimas, bet techniniai aspektai jau yra pakankamai aiškus šio projekto. Graikijoje saulės energija e, gali labai gerai konkuruoti su tradiciniais energijos šaltiniais, taigi iš europinio požiūrio taško tai yra tikrai labai didžiulis Graikijos privalumas ir reiktų juo pasinaudoti ir reiktų į tai atkreipti dėmesį būtent iš europinio požiūrio taško. Kitas sektorius yra turizmas, kuris e, praėjusiais metais puikiai vystėsi, jo situacija buvo gera ir krizė ne, ne, nepadarė įtakos šitam sektoriui ir tai galėtų būti tas sektorius, kuris galėtų būti toliau skatinamas. Čia būtų galima pasitelkti atitinkamas privatizacijos problemas, nes 50 procentų turto, e, nekilnojamojo turto galėtų būti panaudojama tam, kad būtų e, stiprinamas Graikijos privalumas e, turizmo srityje. Taigi, e, yra potencialas slypi struktūros fonduose, tik juos reikia tinkamai panaudoti. Yra e, ateities augimo potencialas Graikijoje, bet e, abejoju, ar šiemet situacija pagerės. Dėkoju. Ačiū. Gerbiamas kolega, prieš pradedant diskusiją, gal galėtume šitą pasakyti dėl darbo grupės mandato. Kaip jūs vertinate tos darbo grupės vaidmenį? Ar galėtumėte šiek tiek paaiškinti? Mes jumis pasitikim, jūs gal visų klausimų nespėdėsit išspręsti, bet norim, kad aiškintumėte šitą. Uh, darbo grupė e, turi dviejų rūšių mandatą. Visų pirma, turi būti teikiama techninė pagalba Graikijos valdžiai, kad e, jie galėtų geriau gyveninti skirtingus tikslus, kuriuos trojka yra išsikėlusi struktūrinės reformos rytyje. Tai yra vienas svarbus mandatas ir verslo aplinkos mm, sritis apima šį mandatą. Kitas mandatas suteiktas darbo grupiai yra susijęs su pagalba Graikijai įsisavinant struktūrinius fondus. Be abejo, čia reikia glaudaus bendradarbiavimo ir koordinavimo su kitomis institucijomis ir kitais struktūrinius fondus reglamentuojančiais direktoratais. Kolegos, galiu Jūs informuoti, kad su mumis yra regionų generalinio direktorato generalinio direktoriaus pavaduotojas, kuris yra atsakingas už geografinį aspektą. Taigi jis tiesioginės patirties turi ir kai teiksime klausimų komisiją, aš įsivaizduoju, kad jūs atsakysite. Pirmiausia, suteikiu žodį poniai Kracai. Ačiū, ponė pirmininkė. Norėčiau padėkoti ir e, darbo grupės e, vadovui, ponui Reichenbach, už tai, kad jis čia atėjo ir e, dabar sprendžia klausimus, kurie yra labai politiniai, ne tik Graikijai, bet ir visai Europos Sąjungai. Kaip žinote, šis klausimas yra labai techninis ir labai svarbu jį išspręsti ar šiek tiek išsiaiškinti. Mes žinome, kokios problemos ir iššūkiai iškyla dėl Graikijos, bet e, norėčiau paklausti pono Reichenbach. E, savo kalboje jau šiek tiek apie tai kalbėjot, bet gal galėtume šiek tiek detaliau papasakoti e, dėl kapitalo. Žinau, kad Europos investicijų bankas teikia paskolas Taip pat EIB padeda įgyvendant stambius projektus, tačiau kaip bus su pradiniu kapitalu? E, valstybės e, ekonomika e, stagnuoja, ji negali išbristi iš recesijos ir mums labai sunku rasti startinio kapitalo. Žinot, kiek daug mažų ir vidutinių įmonių turi užsidaryti mano valstybėje. Taigi tai buvo vienas iš klausimų. Antras klausimas dėl privatizacijos. Graikija yra įsipareigojusi privatizuoti bendrovės. Norėčiau sužinoti, kaip vyksta pasirengimas juridiškai ir institucijų lygmenių, kad būtų privatizacija Graikijoje įgyvendinta. Ačiū. Pono Lambert dabar klausimas. Ponas Vanistelroj. Ačiū, ponė pirmininkė. Galvojant apie nuolat besikeičiančią situaciją, manome, kad, matome, kad iš trojkos gauname vis naujų signalų. Ir labai įdomu gauti tokios informacijos, e, neapsiriboti tik spauda. Iš jūsų lūpų mes girdime detalesnių faktų. E, mes tarsi pradame kalbėti apie investicijų antrąjį e, etap, investavimo antrąjį etapą ir ateities perspektyvas. Praėjusiais metais mūsų komiteto delegacija lankėsi Graikijoje Tuo metu bendro finansavimo procentas buvo padidintas. Ir tada pagrindinis klausimas buvo, kaip e, sutvarkyti tą bendrą finansavimą. Aš nesu visiškai tikras, kad anot jūsų pinigai buvo panaudoti pagal bendrą finansavimą skirti. Reikia kalbėti apie tvarę plėtrą. Aš Mm, žinau, kad, pavyzdžiui, Lekurunijos parlamentarams labai rūpi plėtros projektai ir jie sako, kad reikia sužinoti kriterijus tiems projektams įvertinti. Ką jūs galėtumėte pasakyti apie lėšų įsisavinimą? Dar vienas klausimas. Matome, kad lėšos išplaukė iš Graikijos, privatus pinigai išplaukė. Kokiu mastu tai vyksta? Ar turit skaičių? Atrodo keista, matyti tokią tendenciją e, ekonomikoje. Be to, jūs kalbėjote apie tai, koks svarbus energetikos vaidmo tolimesnėje perspektyvoje. Kai kalbam apie vidinės investicijas, kinams tenka labai didelis vaidmuo. Labai daug sandorių padaryta su e, Kinija kokiu padarinių turės investicijų išplaukimas iš ES ir Graikijos. Ar Kinija investuoja daug pinigų perkant bendrovės, perkant e, akcijas? Konstancija Kreil, dėkoju, ponė pirmininkė. Atsimenu kad mūsų frakcija labai džiaugiasi, kai buvo įkurta šita speciali Europos komisijos darbo grupė, nes mes e, nuolat reikalavome, kad tai ekonomikai, kuriai labai sunkiai sekasi, būtų padėta, kad būtų galima paskatinti investicijas, kad ta ekonomika galėtų atsigauti, kad būtų kuriamos darbo vietos. Ir galbūt buvo naivu tikėtis, kad e, per e, pusę metų bus išspręstos visos problemos, iš tiesų tos problemos yra pernelik didelės. Tačiau nepaisant viso to, aš norėčiau, kad būtų aiškiau išreikšta ta viltis. Pone Reichenbach Ar kaip jums atrodo, ar Graikijoje žmonės pastebi, kad ES daro ne tik spaudimą, kad jūs turite daryti reformas, turite taupyti, ar žmonės pastebi, kad ES bando padėti? E, ir juk iš tiesų ne, tai yra ne tik Graikijos interesas nugalėti tą krizę, mes visi esame to suinteresuoti. Todėl manau, kad yra labai svarbu e, sukurti e, E, tokią optimizmo atmosferą, perduoti tą optimizmą. Man, man atrodo, kad problema yra tai, kad dauguma graikų, graikijos įmonių e, atrodo pasitiki, e, ne, nepasitiki savo pačių galimybėmis ir iš tiesų atsuka nugarą savo šaliai. Todėl manau, kad šitas pasitikėjimo klausimas yra labai svarbus. Ir taip pat mane domintų toks dalykas, aš aišku stebiu visą situaciją, vakar kaip tik apie tai diskutavome, kol kas nėra aišku, ar valstybės narės e, pritars pake, reglamento, bendrojo reglamento pakeitimui. E, Tačiau e, visų pirma, tai yra tarybos problema, tą turime pabrėžti, jie turi išsiaiškinti kažkaip tarpusavyje, bet vis tik tai, ką galėtume mes, parlamentas, padaryti, kad e, kažkaip išreikštume savo paramą ar kažkaip padėtume, ar yra dar kažkokia galimybė kažkaip pagreitinti procesus, e, kas būtų kažkoks toks kelias, kuris galbūt nėra įprastas, kuris, kuri, kuri, kurio žengtumėm pirmą e, kartą, bet galbūt vis tiek yra tokia ne, dar mums nežinoma galimybė, kaip mes galėtume padėti Graikijai. Could, could you... Ačiū, gal galėtumėte pakomentuoti tuos tris klausimus. Ačiū. Kalbant apie besisteigiančių įmonių finansavimą, investicinį finansavimą. Čia yra nemažai priemonių e, tam tikslui, taigi kaip ir netrūksta tų potencialių priemonių. Tačiau trūksta galimybių bankams teikti reikiamą finansavimą ir tai yra didžiulė problema, kuri dar nėra kol kas išspręsta. Na, o bendriau kalbant apie įmonių sektorių, man atrodo, kad dabar parama investicijoms tikrai nėra pati aktualiausia problema, dabar tiesiog yra išgyvenimo klausimas ir daugelis bankų mažina kreditų linijas, netgi tokioms racionalioms įmonėms, nes turi mažinti savo paskolų portfelius. Ir net geros įmonės susiduria su sunkumais ir staiga jiems pritrūksta to darbinio kapitalo. Ir dėl to komisija ir pateikė pasiūlymų ir pritarė tam, kad struktūriniai fondai jų lėšomis irgi būtų finansuojamos tos einamosios išlaidos. Dėl privatizavimo tas fondas, kurio uždavinys išparduoti Graikijos įmonės kapitalą buvo sukurtas, egzistuoja trys tipai - viešos valstybinės įmonės, jo sudaro 15 procentų. Na, reikia imtis tam tikrų teisinių, institucinių žingsnių, parengiant tas įmonės privatizavimui, tie žingsniai dar nėra užbaigti. Uh, kad būtų pradėtas re, realus jau tų įmonių privatizavimas. Antroji kategorija būtų infrastruktūros e, įmonės, tai yra uostai, oro uostai. Čia vėlgi rengiamos konkrečios priemonės e, toms įmonėms parduoti. Graikijos privatizacijos fondas paprašė mūsų darbo grupės, kad mes kalbėdamėsi su Graikijos valdžia, padėtume jiems techninių pagrindų pasirengti tiems procesams. Ir maždaug 50 procentų yra nekilnojamasis turtas. Čia problema dėl žemės nuosavybės kyla, žemės registro ir žemės paskirties. Dėl žemės paskirties privatizavimo fondas turi tam tikrų įpareigojimų ir gebėjimų dėl žemės registro tam, kad būsimas savininkas tikrai turėtų tą turtą, kuris jam priklauso. Dėl to labai svarbu parengti tinkamą žemės registrą. Tas registras turi būti užbaigtas, būti išsamesnis, detalesnis, funkcionuojantis. Na ir mes kartu su Niderlandų institucijomis darbo grupėje gavome jų paramo, gavome iš jų paramą ir patarimų. Įsisavinimas, lėšų įsisavinimas Graikijoje pagerėjo, bet gal mano kolega papildys mane. Dar kalbant apie indėlius. Tai yra viena didesnių problemų, papildomų problemų, su kuria tenka susidurti Graikijos bankams. Dėl to, kad privatus sektorius nesolidarizuojasi, esant tokiai sudėtingai padėčiai Graikijoje. Ir tai padarė įtakos Graikijos ekonomikai, gan didelės įtakos. Tai, kad yra atsimami indėliai aišku, tai kalba eina apie dešimtis milijardų, maždaug tiek yra, 50 milijardų indėlių yra atsimta. Ir tai tikrai labai silpnina Graikijos bankus. Dėl Kinijos, na, nežinau tiksliai, kiek turto Kinija turi Graikijoje, tačiau, aišku, jie yra svarbus e, veikėjai, ypatingai uostuose. Na, o per kitą privatizavimo etapą kol, kol kas dar tas etapas neįsibėgėjo, bet per dabartinį privatizavimo etapą irgi esminių kažkokių pardavimų Kinijai nebuvo užfiksuota. Bet gali taip atsitikti, gali atsitikti ir taip, kad energetikos sektoriuje, pavyzdžiui, svarbiausiais veikėjais, Euro, sirpes veikėjai Europoje irgi domėsis e, tais e, privatizuojamais objektais. Labai sudėtinga tokioje situacijoje kai E, susidurėme ne tik su ekonominėmis, bet ir politinėmis problemomis pasiūsti kažkokį vilties signalą. Aš tą stengiuosi daryti. Bet man tai nelabai sekasi. Ir tas patikimumas yra taip pat ribotas, nes jeigu neatsiras kažkokio posūkio taško, kai žmonės pamatys, kad kažkas keičiasi į teigiamą pusę, tai tuomet tos tie visi vilties signalai, jie ne, nebus priimti dėl to, kad jie tarsi nėra pagristi faktais. Todėl aš labai tikiuosi, kad tas netikrumas, ekonominis netikrumas, E, ir bus panaikintas ir kad mes PSI ir MOM e, patvirtinsime kitą savaitę. Ir taip pat gegužė arba balandį vyks rinkimai ir iš tiesų tai kuria taip pat ne, net kažkokį netikrumą. Tikėkime, kad po rinkimų valdžia pasikeis, galbūt e, bus kažkokia dinamika, nes dabar dabartinė valdžia tarsi praranda tą dinamiškumą. Tačiau e, aš galiu būti optimistiškai nusiteikęs dėl to, ką, ką galima pasiekti ir būtų labai svarbu, kad valstybės narės e, page, išreikštų savo paramą, e, pagerintų, e, panaudoti, pagerintų galimybę įsisavinti lėšas Graikijoje. Taip pat man atrodo, kad yra labai svarbu, kad Europa ir tokioje situacijoje neleidžia valstybei sužlugti nei finansiškai, nei E, nei politiškai ir todėl bando padėti tiek finansinėmis, tiek e, techninėmis priemonėmis. Todėl vien tai galbūt galėtų būti e, viltis, kad ateitis bus geresnė negu pastarieji penki metai. Ar parlamentas kažkaip galėtų padėti? Taip, aišku, reikia jūsų politinės paramos mūsų darbui jūs turite paremti ir visą e, komisijos veiklą e, Graikijoje, e, tiek mūsų specialiąją darbo grupę. Ir ta politinė parama turėtų atsispindėti teisėkuros aktuose, kuriuos pasiūlys komisija. Ten ji bus konkretizuota ir tai jau palaikymas tų teisės aktų jau būtų didžiulė parama ir aš tikiuosi, kad valstybės narės tą taip pat suvoks. Aišku, man kol kas dar kyla abejonių, bet tai Graikijai jau būtų labai svarbus aspektas. Bet jūsų parama yra tikrai labai vertinga. Dėkoju. Uh, Ačiū už žodį. Norėčiau šiek tiek pakomentuoti įsisavinimo mastus ir struktūrinių fondų programas. Pastarų metų statistika rodo, kad Graikija 34,94 procentais įsavina lėšas iš struktūrinių fondų. Tai palyginus su 30 procentais Europos vidurkio yra neblogai. Žvelgus, pažvelgus į Europos regionės plėtros fondą, tai yra fondas, iš kurio yra finansuojami visi projektai, smulkios vidutinės įmonės, čia 39,65 procentai įsisavinimo lygis, 34 yra ES vidurkis. Taigi, lygdant 2011 metus ir biudžeto tikslus 104 procentais buvo pasiektas tikslas, tai reiškia, kad 2,6 milijardo eurų išmokėjome praeitais metais Graikijai. Dar vienas rytis, kur daug dėmesio skyrėme Graikijai, tai yra 2000-2006 metų programų užbaigimas. Tai buvo labai svarbu, nes praeitais metais mums pavyko užbaigti visas RDF programas. Tai reiškia, kad 26 programos buvo užbaigtos Graikijoje, tai yra daug. Tai leido mums Graikijai sumokėti 581 milijoną eurų papildomai. Na, žinoma, pažvelgus į realybę, turime pripažinti, kad Pastaraisiais metais įsisavinimas buvo pasiektas ir dėl to, kad bendra finansavimo mastai išau, buvo padidinti 85 procentų, galiausiai iki 90 procentų, 95 procentų, nes e, mokėjom, paskutinius mokėjimus padarėme gruodį dėl papildomų lėšų ir dėl to buvo pasiektas toks e, didžiulis tikslas. Ir tokiu, toliau mes dėmesio daug, daug skirsime išlaidų panaudojimui darbo grupėje. Darbo grupės toks yra uh, svarbus vaidmuo šioje srityje ir mes daug bendradarbiaujame su darbo grupės ekspertais, e, nustatant sritis, kur reikia veikti iškart ir taip pat bandome ir sėkmės ir problematiškas patirtis įsisavinti. Aišku, labai svarbu atblokuoti lėšas mažoms vidinėms įmonėms. Panas Reichenbach e, sakė, kad lėšos yra Prioritetai, aišku, skiriami besisteigiančioms įmonėms, tačiau reikia turėti galimybę finansuoti ir einamą į kapitalą. Ir panašu, kad kitais metais daugiau lėšų bus atšaldyta naudos gavėjams. Tai yra vienas iš mūsų prioritetų ir mes kartu su darbo grupė ir rekonstrukcijos plėtros banku bandome kažkaip nacionaliniams bankams padėti, teikiame garantijas jiems, kad jie galėtų atšaldyti fondo lėšas. Taip pat labai svarbu ir toliau bandyti spręsti situaciją dėl magistralinių kelių koncesijų, projektų koncesijų, tai ir toliau bus mums prioritetas. Svarbu kartu renkti projektų sąrašą. Projektų sąrašą parengė komisaras Han ir Graikijos valdžios institucijos prisidėjo. Taigi mes bandėme dabar ir nusta... paruošti tą projektų sąrašą, kurie patys aktualiausi 180 yra sąraše tų projektų ir sausio mėnesį mes ketiname pasirūpinti, kad jau būtų pradėtas projektų įgyvendinimas ir stebėsena. Esame optimistiškai nusiteikę, nes tik du, dviejų, trijų, dėl dviejų, trijų projektų dar kyla klausimų, bet kitų projektų atveju turėtumėme pasiekti rezultatų jau artimiausioje ateityje. Taigi tiek apie įgyvendinimą. Dar buvo užduotas klausimas apie situaciją. Taigi reikia pripažinti, kad struktūriniai fondai, sanglos politikos priemonės yra vienintelės, kurias naudojame Graikijoje dabar. Jos yra sėkmingos, vystimasi sugrįžta į Graikiją. Taigi Graikija mūsų generalinėme direktorate ir išliks prioritetu ir mes daug dirbsime su darbo grupe Ir tikrai matome, kaip darbo grupės darbas tikrai labai gerina situaciją Graikijoje. Dar yra keli kolegos nori pasis, norintys pasisakyti Georgijos Tavrakakos. Ačiū, ponė pirmininkė. Aš noriu padėkoti ir jums, ponė Reichenbach ir jūsų darbo grupiai, už bandymus padėti mūsų ekonomikai, suteikiant esminę techninę paramą daugelį keletoje sektorių. Jūs dirbate jau gana ilgą laiką Graikijai, taigi esate puikiai susipažinę su Graikijos ekonomika. Bus labai malonu išgirsti keletą žodžių apie naują priemonę rizikos valdymą, rizikos pasidalymo valdymą. Kiek svarbi ta priemonė ir kaip skubu ją taikyti. Peter Zimur. Pone Reichenbach, dėkoju Jums už Jūsų paaiškinimus. Aš norėčiau e, pakalbėti apie pirmąją Jūsų įgaliojimų dalį. Struktūrinė reforma yra e, pagrindinė sąlyga ekonomikos vystimuisi, tai taip pat yra pagrindinė sąlyga tam, kad e, teisingai veiktų visa valstybė, kad apskritai viskas veiktų, reikia struktūrinių reformų. Specialioji darbo grupė šioje srityje ėmėsi įvairių priemonių, jūs jas pristatote visuose e, susitikimuose. Jau praėjusiame mūsų susitikime aš uždaviau vieną klausimą, dabar norėčiau, kad jūs su aktu, aktualesnė informacija pakeistumėte. E, man, sus, man susidarė įspūdis, kad struktūrinės reformos, administracinės reformos negali vykti iš viršaus į apačią, kol vir, jeigu viršuje priimtas kažkoks sprendimas, tai dar nereiškia, kad apačioje jau viskas veiks, veikia. Kad pavyzdžiui vietos valdžios institucijose veikia e, ta struktūrinė reforma, nesvarbu ar tai būtų valstybinės kažkokios institucijos ar, ar vietos valdžios institucijos, ką daro darbo grupė arba kokias galimybės mato darbo grupė be to e, iš viršaus į apačią, pradėti įgyvendinti iš apačios į viršų principą, kuris galbūt padėtų e, užtikrinti reformoms reikiamą paramą iš apačios, tai yra pačiose žemiausiose institucijose kad galbūt e, apačioje būtų sukurtas pagrindas tam, kad e, tie, e, tie, kad tie sprendimai, kurie primami viršuje, apačioje tikrai būtų įgyvendinami. Dėkuoju. Labai ačiū, ponė pirmininkė. Pone Reichenbach, aš tikrai pripažįstu, kad jūs geriau negu kas kitas suprantate, kokia padėtis dabar Graikijoje. Yra žmonių, kurie mano, kad politinės nuobaudos ar disciplina duotų naudos. Aš žinau, kad jūs turbūt galvojat kitaip. Bet jūs jau tris kartus pasakėt, kad graikai daugiau nebegali e, didinti naštos. Kaip jūsų pareiškimas atsispindi jūsų gyvendintoje politikoje? Antras klausimas. Darbo grupės ketvirtinėje ataskaitoje apie Graikiją labai plačiai kalbama apie stambių prioritetinių projektų įgyvendinimą. Pavyzdžiui, tokių didelių projektų kaip e, greitkeliai. Be abejo, nes viso to tikslas - padidinti įsisavinimo tempus Jūs kalbėjote apie 10 tūkstančių naujų darbo vietų pačioje pradžioje, bet manau, kad čia iškyla keletas klausimų. Pirmiausia, kokia kryptimi jūs einate e, prisidedant prie valstybės ekonomikos raidos? Ar Graikija dabar viena bus palikta e, įgyvendinti stambius projektus vienoje ar kitoje šalies vietoje? Ar tai prisidės prie valstybės konkurencingumo? O kitas dalykas, kodėl jūs propaguojate tokių stambių greitkelių projektų įgyvenimą pačiame krizės e, įkarštyje? Dabargi matome, kad e, naudojimasis keliais tiesiog sumažėjo, nes kūro kainos ir e, kelių kainos išaugo taip smarkiai, kad tiesiog sumažėjo automobilių kiekis. Lygiai taip pat sumažėjo traukinių transportas, geležinkelių transportas. Trojkos politika Graikijoje priverčia mus atsisakyti dviejų trešdalių geležinkelių. Tai pažeidžia ES taisyklės, nes dauguma tų geležinkelių yra gavę ES paramos. Jūs žinote, kad geležinkeliai e, mažiau teršia aplinką, jie yra patogus keleiviams ir panašiai. Manau, kad 21 amžiuje geležinkeliai atlieka labai svarbu vaidmenį. Norėčiau sužinoti, kaip darbo grupė dalyvaus formuojant sanglaudos politiką Graikijai po 2013 metų ir ką jūs galvojate apie sanglaudos politikos turinį, kaip tai atsispindės mūsų valstybės ateityje. Paskutinis klausimas dėl vietos ir regionų valdžios. Sakėte, kad neseniai įvykdyta Kalikratiso reforma, kaip jūs ją pavadinote, yra gera. Kaip mes galėtume sustiprinti vietos ir regionų valdžią, ypač kai kalbame apie regionų ir vietos plėtrą ir augimą kaip galime pasinaudoti tuo, kad sanglaudos politika būtų įgyventa ne tik per stambiausius projektus, bet per, ir per vietos ir regionų projektus mažesnių mastų. Paskutinis klausimas. Ar galėtumėt paaiškinti, kuo skiriasi jūsų vaidmuo nuo pono Fuchten vaidmens? Nes kiek mes matome, kiek suprantame, ponas Vuchten daugiausia dėmesio skiria vietos regionų valdžiai. Ačiū. Thank you very much. Uh, Labai ačiū. Pabandysiu dar kartą paaiškinti, kaip svarbu yra įgyvendinti rizikos pasidalymo priemonę. Kaip jau sakiau, šiuo metu bankai nebenori e, imtis rizikos Graikijoje. Kitas dalykas, jie neturi grinųjų pinigų, kad galėtų įgyvendinti e, konkrečius projektus ar prisidėti prie jų gyvendinimo. Tai ypač pasakytina apie infrastruktūrą. Čia yra labai daug kliučių, nes infrastruktūriniams projektams reikia ilgalaikio finansavimo. Be ilgalaikio finansavimo negali būti E, vystomi infrastruktūros projektai. Taigi, e, rizikos dalymosi priemonės pagrindinis tikslas - suteikti galimybę bankininkystės sektoriui ir Europos investiciniam bankui paremti infrastruktūros finansavimą, kad būtų projektai arba pradedami, arba užbaigiami. Šiame kontekste aš iš karto norėčiau sureaguoti į klausimą, kodėl didelės nuolaidos e, greitkeliams buvo suteiktos. Taip, e, iš tiesų e, transporto mastai labai smarkiai sumažėjo dėl krizės. Ir dabar kyla klausimas ne at, e, ar norime pradėti vykdyti tuos projektus, bet greičiau ar galime juos pabaigti. Kadangi yra sudaryta kontraktų, sutarčių tarp stambių e, kelių tiesimo bendrovių iš Ispanijos, e, Prancūzijos, e, Vokietijos ir e, jeigu e, tie projektai nebus įgyvendinti, tos bendrovės e, iškels ieškinius e, Graikijos valstybei. Taigi esmė yra ne ta, kad nereikia padėti toms bendrovėms įgyventi projektus, bet greičiau e, stengtis užbaigti tuos projektus, kad išvengtume ieškinių. Ir žinoma, tokiomis aplinkybėmis, kai reikia priimti sprendimus, Suprantame, kad tie projektai turi didelę simbolinę reikšmę Graikijos ateičiai. Todėl labai svarbu juos užbaigti. Taigi rizikos dalymosi priemonė turi lemiamą vaidmenį, nustatant svarbiausius mokesčius pagal paketą. Ateityje matysime, kokiu kitų darbų reikės nuveikti šiame kontekste. Buvo užduoti du klausimai dėl būtinybės ne tik vykdyti reformas centrinės valdžios lygmenyje, bet taip pat regionų ir vietos valdžios lygmenyje. Tai galbūt nėra pats pirmiausias, svarbiausias prioritetas, bet ir šiam e, administracinės reformos aspektui trūksta dar kažkokių konkrečių gairių, kaip e, skirtingai nuo centralizuotos valdžios reformos, kurią siūlo EBPO. Tačiau iš tiesų tai yra labai svarbi tema, kurią jūs palėtėte ir yra labai svarbu, kad jūs ją paminėjote. Mes beje šią, šį klausimą jau svarstėme su vidaus reikalų ministru, kuris yra atsakingas už šias reformas. Ir mes su vidaus reikalų ministru išskyrėme tam tikrų temų ar tam tikrų aspektų, kaip būtų galima e, pas, sustiprinti vietos valdžios organizacijas taip, kad projektai būtų vykdomi ir tame vietos lygmenyje. Ir kad tame vietos lygmenyje būtų sprendžiami kiti svarbus klausimai, pavyzdžiui, kaip atliekų valdymas, kas jau buvo paminėta. Taip pat galėčiau pasidžiaugti kad kad e, šio vaidmens ėmėsi Vokietija ir Vokietija pažadėjo bendradarbiaudama su Graikijos valdžios institucijomis, tiek su vidaus reikalų ministerija, tiek su regionų ir vietos valdžios institucijomis parengti uh, veiksmų planą, kurį paskui būtų galima konkrečiai įgyvendinti ir tam įgyvendinimui vadovautų e, atitinkamos Vokietijos institucijos. Tai reiškia, kad mes jau kažkaip pradėjome spręsti šitą klausimą, ėmėmės kažko. I'm not really able to, to uh... Nežinau, ar sugebėsiu aiškiai e, apibrėžti, koks yra pono Fuchtelio vaidmuo, e, tačiau, kiek suprantu, tai yra bendra asamblėja, kurioje jisai vaidina svarbu kažkokį, kažkokį specifinį vaidmenį, bet aš tiksliai nežinau jo uždavinių, jūs turėtumėte jam adresuoti šios klausimus. Dėl geležinkelių galbūt apie tai galėtų pakalbėti mano kolegė, kur yra Esens generalinio direktorato vadovė. Atsiprašau, Atenų generalinės darbo grupės vadovė ir e, būtent š, komisija yra pasiūliusi daug sprendimų dėl transporto sektoriaus, tai galbūt ji geriau galėtų Jums atsakyti į Jūsų užduotus klausimus. Dėl sanglaudos politikos ateities Graikijoje tai iš tiesų yra labai aktualus klausimas. Ir regionų politikos generalinis direktoratas čia turės parengti atlikti parengiamąjį, būtiną parengiamąjį darbą. Dabar galėčiau pasakyti, kad e, mūsų darbo grupės uždavinys turėtų būti didinti Graikijos pajėgumus įgyvendinti. E, Graikija turi puikių idėjų, puikių veiksmų planų gerų pasiūlymų, kaip galima būtų pagerinti situaciją. Ir mes galėtume padėti jiems būtent įgyvendinti tas idėjas ar tuos pasiūlymus ir kad jos atsispindėtų realioje ekonomikoje ir administracinėje struktūroje. Dėkuoju uždėmesi. Direktor Poppins and then... Direktorė Poppins, o potom direktorius Poppins, po to ponia pasisakys. Regionė valdžia lygnant su centrinė valdžia, statūrinių fondų valdymas Graikijoje, jeigu pažvelgtumėme ten, pamatytumėme, kad yra penkios nacionalinės, penkios regioninės programos. Taigi su regionais dirbame nemažai. Regioninė programa reiškia, kad ji yra valdoma regioniniu lygmeniu. Uh, Kai komisaras Han lankėsi Graikijoje, jis susitiko su regiono atstovais taip pat ir mūsų programuose ir regioninėse programuose yra techninės pagalbos komponentas. Tai reiškia, padedame regioninės valdžios institucijoms geriau įsisavinti lėšas, didinti kokybę ir aišku, su jais bendraujame ir taip pat e, peržiūrime tą techninę pagalbą savo programuose tam, kad jos būtų geriau pritaikytos šiandienos poreikiams. Jeigu pažvelgsime į pagrindinius projektus, 181 nėra čia esminiai projektai. Aišku, tai yra ne, nemenki infrastruktūriniai projektai jų tarpe, dėl to, kad jie yra labai reikšmingi, kaip sakė Achenbach. E, tačiau svarbus e, infrastruktūros projektai yra ir transeuropiniai transporto tinklai, turintys pridėtinę vertę. Ir dabar rizikingiau būtų jų neužbaigti dėl to, kad yra tokie tarpiniai projektai, dalis jų jau buvo užbaigta per ankstesnį laikotarpį. Jeigu neužbaigsime jų dabar, tuomet e, reiks koreguoti ir ankstesnį laikotarpį, tai turės labai blogų finansinių padarinių Graikijos valstybei, taigi reikia toliau juos įgyvendinti. Bet aišku, šalia tarptų, iš tų, tarptų 181, 181 projekto yra ir mažesnių projektų tai nebūtinai yra vien tik tai stambus projektai. E, mes dirbame ir su regioninėmis institucijomis e, gyvendinant įvairius projektus. Dėl traukinių Salonikų Atenų, Atenų Petra e, geležinkelio atnaujinimas, krovinių ir keleivių pervežime, tai yra vienas iš 181 projekto. Na ir e, dirbame su transporto infrastruktūros specialistais ir taip pat kolega iš, iš investicijų banko dirba su e, mumis, regi generaliniu direktoratu ir darbo grupe. Bando, <laughs> bandoma įvertinti, kaip per tas programas galime įgyvendinti įvairius projektus. E, Taigi žiūrime, kiek jie yra brandus, ar jie yra racionaliai mm, ekonomiškai pagrysti per šį laikotarpį, tačiau jie yra tame sąraše. 181 projekto sąraše ir kažkurio tai momentu jie tikrai bus įgyvendinti. Dėkoju Jums labai. Aš manau, kad galime apibendrinti dabar jau tas diskusijas. Aš kaip suprantu, daug ką galima padaryti, daug kas yra padaryta, dar daug ką reiks nuveikti. Dėl to aš manau, kad parlamente tas klausimas, kurį uždavė Konstanca, ką mes galime padaryti, akivaizdu, kad mes turime užbaigti įgyventinti projektus pagal bendros rizikos priemonę. Na ir kolegos susirūpinę dėl to, kad na, ir Graikija turi renktis ateičiai, be jokios abejonės ir tikimės, kad ir komisija į tai atkreips dėmesį ir jau dabar žvelgs į ateitį, nes tie, visi tie projektai tęsis ateityje, bent jau dauguma jų. Taigi, ačiū dar kartą už informaciją ir dėkoju už sėkmingą darbo grupės darbą, kurio reikia Graikijai. Posėdži, posėdis baigėsi, vasario pabaigoje už mėnesio susitiksime. Neatsimenu kada.